chers collègues je vous propose de reprendre nos travaux car il est déjà quinze heures. gerbiami kolegos pradėkime darbus jau yra kelios minutės po trijų o darbotvarkėje yra nemažai punktų keisimės nuomonėmis pagal 24 darbotvarkės punktą su Algimanta Pabėdinskienė iš socialinių reikalų darbo ministerijos. Gerbama ministrė, suteiksiu Jums galimybę pasisakyti. Žinau, kad e, jau esate susitikusi su kai kuriais mūsų komiteto nariais, kai mes lankėmės vizu, e, vizitu e, Lietuvoje, buvo organizuoti dvišaliai susitikimai ir šiandieną labai malonu jūs dar kartą pamatyti. Taigi dabar jums yra suteikiamas žodis. Prašome. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos parlamento nariai, ponė pirmininkė, ponai ir ponios. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti Lietuvos pirmininkavimo prioritetus užimtumo ir socialinių reikalų komiteto srityje. Pripažindami labai svarbu Europos parlamento vaidmenį šiandieninėme sprendimų prieimimo procese, atstovaujant 500 milijonų ES piliečių interesus, Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu mes sieksime konstruktyvaus, produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus pirmą kartą. Pirmininkavimas yra didžiulis iššūkis mūsų valstybei, tačiau kartu ir puikia galimybė pristatyti Lietuvą Europai. Ateinantį pusmetį pagrindinis mūsų dėmesys bus sutelktas į konstruktyves dėrybas su ES institucijomis, valstybėmis narėmis siekiant kuo geresnių pirmininkavimo rezultatų. Norėčiau pažymėti, kad Lietuva pirmininkavimo ES tarybai metu sieks užtikrinti sklandų ir testinį teisėkūros procesą, būdama sąžininga ir nešališka tarpininkė, įtraukianti šį procesą visus susijusius partnerius. Toliau sieksime tikslų užsibrieštų 18 mėnesių trejeto Airijos, Lietuvos, Graikijos pirmininkavimo programoje. Sieksime pažangos visose ES srityse, prioritetą teikdami svarbiausiems šiuo metu uždaviniams ir toliau stiprinti ES įsipareigojimus savo piliečiams įveikti ekonominius, finansinius ir socialinius iššūkius. Tad per Lietuvos pirmininkavimą didžiausias dėmesys bus skiriamas priemonėms, kurios atkurtų pasitikėjimą ES ekonomiką, skatintų ūkio augimą ir užimtumą, gilintų bendrąją rinką, užtikrintų finansinį stabilumą ir stiprintų ekonominę ir pinigų sąjungą, kuri mūsų akimis turi būti itin tvirta ne tik ekonominė prasme, tačiau ir socialinė prasme. Įvertinusi ES ekonominę padėtį, sėkmingai finansų krizę įveikusi Lietuva, pirmininkaudama ES tarybai, dėmesį sutelks į tris pagrindinius tikslus - patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Lietuva pirmininkavimo tarybai laikotarpiu akcentuos dėmesį žmogui augančioje Europoje, didinant įdarbinimo galimybės, ypač jaunimo, užtikrinant adekvačią darbuotojų apsaugą ir teises, stiprinant socialinę dimensiją, bei užtikrinant faktinį moterų ir vyrų lygiateisiškumą ir lygias galimybes. Kalbant apie Lietuvos pirmininkavimo prioritetus, pirmiausia, pirmiausia norėčiau paminėti geresnės užimtumo galimybes, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui. Visų pirma, norime pasveikinti parlamentą, kad šį ryt prieimė sprendimą kaip kovoti su jaunimo nedarbu. Jaunimas dėl dabartinės praktikos neturėjimo, turimos kvalifikacijos netitikimo darbo rinkos poreikiams neretai savaime susiduria su didesnėmis kliūtimis į užimtumą. Tačiau ekonominiai kriziai virstant socialinę, socialiai pažeidžiamas jaunimas tampa dar labiau atskirtas niekur nedirbančio nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo grupė jau šiuo metu sudaro aštuonis milijonus jaunų žmonių. vis ilgėjanti pertrauka tarp mokymosi ir darbo pradžios vis dažnesni trumpalaikiai darbai dažnesni nedarbo laikotarpiai gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį įsidarbinimo galimybėms darbo apmokėjimui ilgalaikis nedarbas, nedalyvavimas darbo rinkoje, švietimo sistemoje gali vesti į skurdą ir socialinę atskirtį. Be to, visa tai gali sukelti daug kitų negatyvių pasiekmių, tokių kaip izolacija, įsitraukimas į rizikingas ir netgi nusikalstamas veiklas, nestabilę psichinę ir fizinę sveikatą, nedalyvavimą demokratiniuose procesuose kitame visuomeniniame gyvenime. Todėl Lietuvos pirmininkavimo metu toliau dėsime pastangas siekiant pagerinti jaunimo užimtumo padėtį, stengiantis tinkamai pasiruošti teikti jaunimo garantijas nuo 2014 metų, kurioms Europos parlamentas skyrė tiek daug dėmesio organizuosime diskusijas su ministrais ir socialiniais partneriais siekiant pasidalyti gerąją praktiką bei užtikrinti bendrus veiksmus šioje srityje. Labai svarbus vaidmuo įgyvendinant jaunimo garantijas tenka valstybinėms darbo užimtumo taryboms. Turime užtikrinti jų geresnę veiklą ir bendradarbiavimą tarp valstybių todėl tikimės kad mes mūsų pirmininkavimą pavyks sutarti dėl komisijos liuksemburge birželio dvidešimt dieną vykusioje epsco taryboje pristatyto naujo pasiūlymo rengsime tarybos deklaraciją dėl europos pameistrystės alijanso kuria bus įsipareigojama siekti valstybių narių pritarimo pameistrystės alijansui bendra ketinimų deklaracija dėl europos pameistrystės aljanso steigimo tarp socialinių partnerių komisijos ir lietuvos kaip pirmininkaujančios valstybės buvo pasirašyta šių metų liepos antrąją dieną leipcige. lietuva dės pastangas stiprinti jaunų žmonių socialinę integraciją ypatingai grupės nedirbančios, nesimokančios ir nedalyvaujančios mokymuose jaunimo. Eurofondo skaičiavimais ES ekonomika per metus netenka 150 milijardų eurų dėl jaunimo nedalyvavimo aktyvioje veikloje todėl jaunimo tarybos formate imsimės jaunimo socialinės atskirties temos ir sieksime priimti tarybos išvadas kuriose būtų išanalizuoti ir valstybėms narėms siūlomi principai būdai kaip gerinti neets jaunimo socialinę įtrauktį. be kita ko remsimės ir konstruktyviomis europos parlamento rezoliucijomis nuomonėmis jaunimo užimtumo klausimu geresnių užimtumo galimybių temą norėčiau užbaigti paminėdama pasiūlymą dėl tarybos ir europos parlamento sprendimo dėl nedeklaruoto darbo platformos kuriuo siekiama gerinti keitimąsi gerąją praktiką identifikuojamos nedeklaruoto darbo apraiškos ir efektyvios veiklos priemonės. Tai labai svarbus pasiūlymas ir mes dėsime visas pastangas siekiant sutarimo EPSCO taryboje gruodžio mėnesį. Kita svarbi mūsų pirmininkavimo sirtis - tai geresnė darbuotojų apsauga. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad praėjusioje EPSCO taryboje buvo pasiektas bendras požiūris dėl mums visiems svarbaus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2014-2020 metams. Pirmininkavimo metu sieksime, kaip galima greičiau su Europos parlamentu sutarti dėl šio fondo, kad jis būtų pradėtas taikyti nuo 2014 metų pradžios. Balandžio pabaigoje buvo pateiktas komisijos pasiūlymas kuriuo siekiama gerinti pamatinės laisvės darbuotojų judėjimo teisės vienodą taikymą ir įgyvendinimą. Europos Sąjungos teisė įtvirtina Europos Sąjungos piliečių teisę įsidarbinti ir dirbti kitose Europos Sąjungos valstybėse, uždraudžia bet kokią valstybėse narėse dirbančiųjų darbuotojų diskriminaciją dėl pilietybės tačiau praktikoje mobilūs darbuotojai susiduria tiek su tiesioginėmis tiek su netiesioginėmis e, diskriminacijos dėl jų pilietybės atvejais. pirmininkaujanti lietuva tęs darbus dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvos kuri užtikrintų ne tik geresnę darbuotojų apsaugą bet ir pagerintų paslaugų teikimą tai prisidėdama prie bendro Europos ekonomikos atsigavimo. Sieksime sutarimo taryboje ir tikimės pradėti dėrybas su parlamentu. Labai laukiame jūsų nuomonės dėl šio projekto. Kalbant apie darbuotojų saugą ir sveikatą, mes toliau dirbsime ties kolegų airių pradėtų nagrinėti pasiūlymų dėl kai kurių darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų suderinimo ir pasikeitusiais cheminių medžiagų klasifikavimo ženklinimo ir pakavimo reikalavimais. mes tikimės konstruktyvaus abiejų institucijų požiūrio. puikus efektyvaus bendradarbiavimo sudėtingais techniniais klausimais pavyzdys yra pasiektas sutarimas dėl darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių bangų poveikio. Reikia išanalizuoti galimybės laikytis panašios strategijos ir dėl šio siūlymo. Taip pat planuojame pradėti svarstyti naują komisijos pasiūlymą dėl išimčių jūrininkams kai kuriuose darbo teisės direktyvose panaikinimo dar viena mūsų pirmininkavimo sritis - socialinės dimensijos stiprinimas. Neseniai priimtas socialinių investicijų paketas bus viena prioritetinių analizuojamų sirčių. Sekame šio dokumento svarstymo eigą, ypatingai kreipsime dėmesį į praėjusioje EPSCO taryboje priimtas išvadas bendrai pristatančios socialinių investicijų paketą ir raginančios valstybės narės imtis veiksmų jį įgyvendinti. Pirmininkavimo metu neformalioje EPSCO taryboje Liepos mėnesio 11-12 dienomis planuojame ministrų diskusijas, kaip konkrečiai įgyvendinti šiame pakete siūlomas rekomendacijas stiprinant socialinę dimensiją labai svarbus vaidmuo tektų europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondui. nors airiams nepavyko pasiekti galutinio sutarimo dėl šio fondo praėjusioje epsco taryboje tačiau pažanga pasiekta tikrai nemaža. pasiūlymas išnagrinėtas iš esmės gauta nemažai pastabų iš valstybių narių ir į jas atsižvelgta. Liko pagrindinis dalykas sutarti dėl privalomo ar laisvanoriško dalyvavimo fondo veikloje ir žinoma jo dydžio. Diskusijos tarybos socialinių klausimų darbo grupėje parodė, kad yra labai aiški valstybių narių grupė, kurios mano, kad aktyvinimo priemonės pirmiausia nukreiptos į žmonių parengimą darbo rinkai, suteikimą galimybių patiems užsidirbti geriausia tinka ištraukti iš skurdo, labiausia pažeidžiamas gyventojų grupės ir tam tinkamiausios Europos socialinio fondo lėšos ir priemonės. Yra kita grupė valstybių, narių kurios pasisako tik už visų valstybių privalomą e, dalyvavimą europos pagalbos fondo veikloje ypač tos kurios jau ir dabar dalyvauja vykdydamos tokio, tokią paramos maistų programą tik bendrosios žemės ūkio politikos rėmuose. jos laiko kad tai būtina priemonė skurdui mažinti europoje tokios pat nuomonės laikosi ir europos parlamento dauguma. kad yra skirtingų nuomonių kaip geriausia kovoti su skurdu kokios turi būti europinės ir nacionalinės priemonės suprantama nes iš tiesų skirtumai tarp valstybių narių taikomos socialinės politikos yra nemaži. lietuva kaip pirmininkaujanti valstybė puikiai supranta šio fondo svarbą valstybių narių piliečiams ir stengstis, kad visoms valstybėms narėms priimtinas sprendimas būtų rastas taryboje kuo greičiau, o vėliau ir su Europos parlamentu. Tai vienas iš mūsų netidėliotinų darbų, kurio imsimės tuoj pat. Kalbant apie pensijas, norėčiau paminėti pensinių teisių įgyjimo ir išsaugojimo direktyvą. Tai labai seniai, dar nuo 2005 metų, svarstomas dokumentas ir pagaliau bendra pozicija tarp valstybių narių rasta. Iš tiesų, airiai savo pirmininkavimo metu puikiai padirbėjo, rado priimtiną kompromisą ankstesni ginčai dėl direktyvos teisinio pagrindo laukimo tapti pensijų schemos nariu ir pensinių teisių įgyjimo laikotarpių baigti bendru sutarimu. tikimės kad tokį sutarimą pavyks rasti ir su europos parlamentu ir kartu galėsime pasidžiaugti šiam svarbiam teisės aktui įsigaliojus siekdami stiprinti ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimensiją laukiame rudenį numatomo pasirodyti dokumento keliarodžio kuris turi, turėtų nubrėžti tolimesnius veiksmus. <coughs> tikimės kad pirmininkavimo metu efektyviai prisidėsime prie šios temos gilinimo ir plėtojimo ekonomikos augimas ir socialinė sanglauda turi būti vienas kitą papildantys ir sustiprinantys procesai bet ne atvirkščiai didinantys socialinę atskirtį kuri galų gale praranda, pradeda kelti grėsmę ir ekonomikos bei finansų stabilumui. Turi būti rastas tinkamas balansas tarp ekonominių priemonių ir socialinių tikslų kad jie netrukdytų vienas kitam, bet papildytų vienas kitą. Ekonomikos ir finansų valdymą jau bandoma <clears throat> stiprinti ES lygiu. Reikia tą daryti ir socialinėje srityje. Dar vienas sritis, kuriai pirmininkavimo metu skirsime ypatingą dėmesį, tai faktinio moterų ir vyrų lygiteisiškumo ir lygių galimybių užtikrinimas. Lietuvos pirmininkavimo metu koncentruosimės į lygiateisiškumo siekį ir prielaidas to siekti efektyviau. Moterų ir vyrų lygybės kaip horizontalaus prioriteto visose politikos srityse, ypatingai užimtumo klausimų sprendimui būtinas efektyvus valdymas ir įgyvendinimas. Todėl pasirinkome Pekino veiksmų platformos kritinę sirtį - instituciniai mechanizmai. Efektyvus institucinių mechanizmų funkcionavimas yra būtina prielaida lyčių lygybei tapti realybė ne tik teisės aktos, bet ir kasdieninėme mūsų gyvenime. Tiek Europos lyčių lygybės paktas, tiek Europos komisijos moterų ir vyrų lygybės strategija nurodo gero valdymo principus, kaip būtina sąlyga šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems moterų ir vyrų lygybės prioritetams įgyvendinti. Kaip pirmininkaujanti valstybė <clears throat> sieksime priimti tarybos išvadas dėl institucinių mechanizmų gruodžio mėnesį EPSCO taryboje. Taip pat, remdami Europos komisijos siekį gerinti moterų atstovavimą sprendimų prieimimo srityje, tęsime Airijos pirmininkavimo metu pradėtą darbą ir skirsime dėmesio politikai, kuria būtų užtikrinta geresnė lyčių pusiausvyra bendrovių valdybose epsco taryboje sieksime bendro požiūrio dėl lyčių balanso valdybų, bendrovių valdybose direktyvos. Vienodo požiūrio į asmenis srityje tęsime diskusijas dėl nediskriminavimo direktyvos taikymo srities ir sieksime platesnio sutarimo taryboje. Taip pat dirbsime su Europos komisijos pateiktomis tarybos rekomendacijomis dėl Romų integracijos priemonių gerinimo. Romų integracijos klausimas šiuo metu itin aktualus, kadangi Romai sudaro nemažą ES gyventojų dalį, kaip žinote, gyvena 6 milijonai, apie 6 milijonus gyventojų. Efektyvi Romų integracija yra reikalinga ir svarbi šiandien kaip niekada. Šis projektas, kuriam teiksime didžiulį dėmesį ir sieksime suderintą projektą teikti EPSCO, kaip tik ir yra tai, ko reikia siekiant efektyviai įgyvendinti Romų integracijos priemonės valstybėse narėse. Mėly parlamentarai, dėkoju už jūsų dėmesį ir tikiuosi jūsų paramos per ateinančius iššūkių pilnus pusę metų, pirmus Lietuvai tokius ypatingus pusę metų. Gerbiama pirmininkė, dabar mielai atsakysiu į komiteto narių klausimus ir su nekantrumu lauksiu bendrų diskusijų, darbų ir galimybių pasiekti užsibrieštus tikslus. Ačiū Jums. Merci, madame, euh, euh, parce que les membres ont été imprégnés. Ačiū ministrei. Na, jūs tikrai užsibrėžėte labai nemažai tikslų pirmininkaujant Lietuvai. Ir manau, kad komiteto nariams yra kilęs taip pat ne vienas klausimas. Pradėkime nuo EPP frakcijos atstovų, po to suteiksime žodį socialistams. EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ministrę. Atsiprašau, kad pavėlavau atvykti į posėdį Tačiau žinau, kad esame jau bendravę Strasbūrė, turėjome galimybę susitikti. Jūs pateikėte labai detalę informaciją, tikrai man padarė labai didžiulį įspūdį. Todėl šiuo atžvilgiu norėčiau užduoti keletą tokių specifinių klausimų. Yra du teisės aktai, kuriuos Lietuva, kaip pirmininkaujantį šalis, paveldėjo iš Airijos. Tai yra komandiruotų darbuotojų direktyva. Taip pat ir paramos skurdžiausiems e, programa. Žinau, kad tam tikros iniciatyvos turėtų būti jau gyvendintos sausio mėnesį. Ir jūs sakote, kad e, dėl tam tikrų dalykų nuomonės įsiskyrė, tačiau aš manau, kad taryboje yra susiformavusi e, mažum, vietuojanti mažuma, dėl kurios ir negalima pasiekti pažangos. Taigi aš norėčiau sužinoti informacijos, kada bus pasiektas tas bendrasis požiūris, nes būtent jo pagrindu ir turėtų būti vykdomos tolesnės diskusijos. Gal galite pateikti kažkokios detalės, detalesnės informacijos? Ar galima išeiti susidariusios aklavietės? dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvos. E, žinau, kad e, na, sistema kaip jau ir funkcionuoja dėl komandiruojamų darbuotojų, tačiau būtų puiku, jeigu taryba sugebėtų parengti bendrąjį požiūrį. Deja, kol kas mes greitų laikų to nesitikime. Kitas dalykas yra kova su nedeklaruotų darbu. Aš galiu pritarti jūsų e, siūlomiems prioritetams šioje srityje, e, taip kalbu kaip EPP frakcijos atstovas, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, daugiau dėmesio galbūt reikėtų kreipti ne darbuotojams, tačiau darbdaviams, kurie dažniausiai yra atsakingi už nedeklaruotą darbą. Dėl pensijų teisių perkelimo e, mes jau subūrėme Europos parlamento dėrybinę komandą ir esame pasirengę dėryboms su e, taryba šiuo klausimu. Taip pat norėčiau paraginti jis, kad būtų pasiektas kuo greičiau susitarimas šiuo atžvilgiu. Nes e, žinote, kad mums e, iki kadencijos pabaigos e, tikrai liko nedaug laiko. Dar porą žodžių dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Džiugu išgirsti iš jūsų pateiktą informaciją, tačiau turime pažymėti, kad šiam fondui yra skirta tikrai nepakankamai lėšų. Žinome, kad anksčiau skirtos lėšos nebuvo iki galo įsisavintos, tačiau paklausa šių, šio fondo lėšų auga, todėl e, fonde esančių lėšų tikrai nėra daug. Pirmininkė, aš nenorėčiau, kad kolegos kartotų e, Lietuvos kaip pirmininkančio šalies programą ponė Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ir iš tiesų, gerbiam ministrė, dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą ir taip išsamei pristatėt prioritetus visus darbus kuriuos turės atlikti lietuva per na, ganėtinai neilgą laikotarpį bet aš tikrai žinau kaip atsakingai e, lietuvos pareigūnai darbuotojai institucijos įvairios ruošiasi šitam pirmininkavimui. aš tikiuosi kad kuomet aptarsim rezultatus jie tikrai bus teigiami. ir labai džiaugiuosi kad jūs pristatydama pirmininkavimo prioritetus e, ne kartą pabrėžėte jog yra labai svarbu nepamiršti jog ekonominėje ir pinigų sąjungoje yra būtina socialinė dimensija ir e, žmonių socialinė gerovė kurios kaip niekad e, pastaruoju laikotarpiu reikia visiems žmonėms. na ir aš užduosiu keletą klausimų kurie iš tikrųjų man atrodo yra labai svarbūs tai pirmiausia dėl europos socialinio fondo. E, na iš tiesų europos socialinis fondas ir tos lėšos jų panaudojimas ne kartą įrodė kad yra, jos yra labai reikalingos e, norint įtakoti į užimtumo didinimą bedarbystės mažinimą skurdo ir socialinės atskirties įveikimą. tas, to, tas fondas yra būtinas instrumentas. tačiau kokia būtų jūsų kaip pirmininkaujančios e, šalies ministrės nuomonė dėl pažangos darybose dėl šio fondo ir štai šiandien e, mes irgi mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komitete ne kartą dar kartą akcentavom, kad mes manom, jog socialiniam fonde turėtų būti nematyta, skirta ne mažiau kaip 25 procentai bendrų e, sanglaudos lėšų. Tuo tarpu komisijos nuomonė yra kitokia, kai kurių valstybių narių irgi kitokia, todėl iš tikrųjų čia būtų ypatingai reikalinga Lietuvos e, įdirbis, kad tikrai būtų ne mažiau kaip 25 procentai. Antras klausimas. Jūs iš tikrųjų e, prioritetą nubrėžiant jaunimo užimtumo didinimą jaunimo nedarbo mažinimą tai mes jau ne kartą esame akcentavę bet štai kur man yra neramu aš tam viskam pritariu bet šalia jaunimo nedarbo jaunimo užimtumo didinimo yra ir kiti žmonės kitos socialinės grupės pavyzdžiui vyresnio amžiaus žmonės priešpensinio amžiaus žmonės ir šitų žmonių užimtumas ypatingai ilginant pensinį amžių tikrai yra didelė problema kai kuriose valstybėse ir ką darysite pirmininkaudami kaip manote kokios priemonės tai tai padėtų. Na ir paskutinis klausimas, jūs iš tikrųjų labai gerai pabrėžėte, jog pirmininkavimo prioritetuose yra ir lyčių lygybės klausimai. Ir štai šiandien mes mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komitete pritarim nuomonėje dėl moterų kvotų valdybose beje prisimenu kad jūs ir pasakėt pristatydama jog sieksit pažangos tai aš tikrai norėčiau linkėti kad tos pažangos būtų siekiama nes žinau kad kol kas ne visos valstybės pritaria šitai pateiktai direktyvai todėl labai linkėčiau ieškoti bendro sutarimo ir pabaigai tikrai linkiu pirmiausia kad bendradarbiautumėm ir girdėtumėm ir parlamento balsą europos parlamento balsą nes kitaip rezultatų neturėsim. linkiu gero abipusio bendradarbiavimo ir kuo ir daug daug stiprybės ir jums ir visiems darbuotojams darbuotojams čia esantiems, nes jos tikrai prireiks. Ačiū labai. Um, merci. Euh, je préciserai quand même que sur l'affaire des. Dėkoju. Dėl 25 procentų komitetas šiandieną aiškiai pateikė savo poziciją e, komisija, tiksliau komitetas reikalaus, kad būtų tęsiamos dėrybos ir kad būtų e, pritarta mūsų pateiktam pasiūlymui dėl 25 procentų. E, pone Harkin. Prašome. Ačiū. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ministrę, kad radote laiko atvykti mūsų komitetą ir pristatėte savo e, prioritetus. E, taip pat su jumis susitikau, susitikau Strasbūre. Ir šiandien aš norėčiau su, e, užduoti keturis klausimus. Dėl EGF globalizacijos fondo. Mes e, bent konstruktyviai bendradarbiausime su jumis dėl globalizacijos padarinių pristaikymo prie jų fondo. Matome, koks yra tekstas parengtas taryboje. E, dabar e, yra šiek tiek tekstas kitoks nei anksčiau ir dabar norėčiau užduoti štai kokį klausimą. E, kaip buvo pasiektas susitarimas taryboje, kaip buvo įveikta ta vetuojanti mažuma ir kokie yra tarybos siekiai dėl jaunimo nedarbo. Atsiprašau, kad nedalyvavau, kai jūs pristatinėjote savo prioritetus, tačiau aš norėčiau sužinoti štai ką. Ar turite kažkokių konkrečių pasiūlymų skatinant e, paklausą? Taip pat jūs sakėte apie, kalbėjote apie ekonominę valdyseną, kad ji turėtų būti stiprinama ir taip pat, kad turėtų būti mamasi veiksmų dėl socialinės dimensijos. Gal galėtumėt paaiškinti, ką jūs turite omeny. Dėl moterų valdybose šiandieną buvo balsuota komitete, tad norėčiau užduoti klausimą, kokia yra tarybos pozicija. Ar jūs manote, kad galima pasiekti ženklios pažangos šio teisės aktų atžvilgiu? Dar suteiksime dviem žmonėm galimybės pasisakyti, o tada suteiksiu žodį ministrai, kad jie atsakytų į pirmuosius klausimus. Pone Sevinska, pone Sarkas ir tada žodis ministrai. E, witam panią, pani minister, bardzo serdecznie. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu pasveikinti ministrę. Iš tikrųjų, pristatėte visapusišką išsame pirmininkavimo programą, nes nors ji bus ir trumpesnė dėl vasaros atostogų. Todėl aš linkiu Jums ko geriausios sėkmės ir tikiuosi, kad Jums užteks kūrybinės dvasios, kad galėtumėte e, vaisingai viską įveikti. Mane domina darbuotojų komandiravimo klausimas. Kaip žinote, darybos mūsų komitete e, buvo labai ilgos ir nepaisant konstruktyvaus požiūrių tarp e, politinių frakcijų dėrybos nebuvo lengvos. Taip pat žinau, kad taryboje situacija yra panaši. Gal galėtumėte daugiau mums papasakoti apie situaciją taryboje, kokia yra padėtis. Taip pat norėčiau palinkėti pozityvios dvasios svarstant šią direktyvą, nes iš tikrųjų klausimas yra labai sudėtingas. Antras klausimas, kuris man, man yra labai svarbus, tai socialinių investicijų paketas. Malonu girdėti, malonu žinoti, kad būtent mūsų komitetas pradėjo darbą šiais klausimais, nes mes dažnai pabrėžiame, kad socialinės investicijos e, įgyvendinamas turint labai ilgą, ilgalaikę perspektyvą, o šalis dažnai tai traktuoja kaip išlaidas, o ne investicijas. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai ir kaip jūs dalyvaujate įgyventinant šį labai svarbų projektą, nes manau, kad tai labai svarbu išbrenant iš krizės. Toliau panas Cerkas. Labadiena, ministrė. Ačiū, kad atvykote pas mus. Pamenu, mes labai draugiškai esame padiskutavę ir malonu matyti, kad jūsų programoje atsispindi tai, ko mes tikėjomės. Ir manau, kad daugelis kolegų supras, kad aš klausiu jūsų dviejų dalykų. Turime konfliktą su ponu, ponu Van Rompojumi gruodžio mėnesį. Dėl socialinio fondo. Ir atrodo, kad iki birželio mėnesį nebus socialinio ramščio, nebent EPSCO taryba jį įvestų. Aš noriu pasiūlyti Jums, kad kreiptumėtės į EPSCO ir paprašyti, kad ponas Van Rompojus klausytųsi, ką sako taryba. Man atrodo, kad mes kartu galime eiti šiuo keliu ir tikiuosi, kad Jūs mums padėsite. Taip pat mes susitikome su Lietuvos atstovais kalbėtis apie darbuotojų komandiruočių direktyvos. Beveik buvo baigtas darbas pirmininkaujant Airijai, bet e, e, taryboje šis klausimas atidėtas. Na, pasikeitė pirmininkaujantį valstybę ir kai kurie tarybos atstovai nusprendė vėl pradėti svarstyti kai kurios klausimus. Tai labai gerai, mes norėtume, kad šis klausimas liktų jūsų darbo atvarkėje ir e, būtų labai gerai, jeigu jūs pasistumėte į tai priekį. Euh, Galbūt galėtumėte sakyti šitos klausimus. Nesitikime, kad atsakysite labai labai tiksliai, tačiau a, a, reikės a, suteikti žodį dar ir kitiems, kurie norės jūsų paklausti, tai kalbėkite trumpai. E, dėkoju gerbiamiems Europos parlamento nariams už klausimus ir galbūt aš tada pabandysiu eiliškumo tvarka, pradedant nuo gerbiamo parlamentaro Ory, atsakyti į keletą klausimų, kuriuos jūs man pateikėte, tai apie komandiravimą, paramos mm, e, skurdžiausiems fondą ir kovą su nedeklaruotu darbu. E, be bejonės <clears throat> komandiruotų darbuotojų klausimas yra iš tiesų svarbus visoms valstybėms narėms, būtent norint užtikrinti tiesiog socialinės visas mm, paslaugas, socialinės garantijas tiems darbuotojams esant vienoje ar kitoje šalyje. Ir šiuo klausimu mes tikrai bandysime pasiekti sutarimą taryboje ir pradėti dėrybą su parlamentu. Aš suprantu, kad tai yra labai jautrus ir labai sudėtingas ir atsakingas klausimas, bet mes tikrai dėsime visas pastangas apie tai, ką minėjau, kad pasiekti sutarimą svarstoma taryboje ir, ir dėrybose su parlamentu. Jeigu mes kalbėsime apie paramos fondą skurdžiausiems, tai vėlgi labai sudėtingas ir problematiškas klausimas. Suprantu puikiai, kad šiemet baigėsi paramos maistų programa ir būtent startuosiantis kitais metais paramos skurdžiausiems atstovams fondas tikrai yra labai svarbus. Tai mes taip pat dėsime visas pastangas ir Um, tiesiog sieksime tai, kad, kad fondas tikrai galėtų startuoti taip pat kitaisiais metais, kad nebūtų nutraukta, um, e, nu, nutrauktas teikimas tiem labiausia socialiai pažeidžiamiems e, mūsų visuomenės um, e, valstybės narių piliečiams. Tai yra iš tiesų labai svarbu. Uh, Na, jūs paminėjote apie kovą su nedeklaruotu darbu, tai yra tiesiog naujas, naujas pasiūlymas ir, mm, kiek žinau, spalio mėnesį vyks konferencija. Nedeklaruotas darbas turbūt yra visose valstybėse narėse ir iš tiesų, kada mes kalbame apie mm, ekonomikos augimą, apie e, socialinę, sakykime, gyventojų socialinį gyventojų lygį ir jų pakelimą, iš tiesų mes turime galvoti, kad e, vienokio ar kitokio atveju valstybės turėtų kovoti su nedeklaruotu darbu. Tai mes iš tiesų palaikome, palaikome tą, tą platformą ir, ir manome, kad uh, turėsime tam tikrų sprendimų. Na, dabar norėčiau atsakyti atsakyti gerbiamai, gerbiamai mm, europarlamentarijai Vilijai Blinkevičiūtei. Iš tiesų jūs paminėjote dėl mm, Europos socialinio fondo Tai mes manome, kad tai yra viena iš tokių pagrindinių priemonių, kuri iš tiesų gali padėti valstybėms narėms spręsti problemas žmogiškųjų išteklių kontekste, tai yra švietimas, užimtumas ir, kaip jūs puikiai sakėte, tai yra ir ta socialinė atskirtis. Be abejo, ne šiai dienai fondas e, siūlo 23,1 e, procento, siekinys, kaip, kaip jūs ir minėjote, yra parlamento, tačiau aš noriu, tačiau noriu pažymėti tai, kad bet kokiu atveju mes turime rasti sutarimą ir kad, kad fondas, sakykime, nuo 2014 e, metų galėtų startuoti. Tai suprantu, kad, kad mes turėsime dėrybas turėsime ieškoti sprendimų, kaip tikrai, kaip tikrai mm, sudaryti tą galimybę, kad, kad, kad fondas, e, fondas, e, Europos socialinis fondas tikrai egzistuotų ir teiktų valstybėms narėms mm, e, tą pridėtinę vertę, kurios, kurios mes siekiame. Jūs kalbėjote apie, antrojų klausimų, jūs kalbėjote ir klausėte apie jaunimo, jaunimo kad mes rūpinamės jaunimu ir kalbame šiandien apie jaunimo užimtumą bet aš manau kad visos valstybės narės tiek savo nacionaliniame lygmenyje tiek europiniame iš tiesų mes kalbame apie visų socialinių grupių integraciją į darbo rinką. na galbūt e, nežinau kiek galėčiau sau leisti aš galėčiau nacionalinį pavyzdį pasakyti ir tai manau kad visos valstybės tai daro mes rengiame nacionalinę užimtumo programą ilgalaikę nacionalinę užimtumo programą ir būtent ten yra ne tik tai jaunimas, bet yra ir kaip jūs minėjot visos kitos grupės tai ir pagyvenusieji ir neįgalieji ir moterys ir piliečiai gyvenantys regioninėje dimensijoje kaimuose tai aš manau kad kad šitas šitas klausimas tikrai yra atviras ir labai opus tačiau jeigu kalbant apie pačias priemones tai aš manau vyresnio amžiaus žmonių integracija į mokymosi procesą į švietimo procesą ilguoju laikotarpiu į laikantis to principo principo mokymasis visą gyvenimą iš tiesų gali padėti palengvinti ir tiesiog amortizuoti, e, na, sakykime, tuos iššūkius, su kuriais susidarė vyresnio amžiaus žmonės, e, netekdami darbo, bet kitaip integruo, besintegruodami į, į tam tikras visuomeninės e, ir demokratinės veiklas. Uh, Toliau jūs minėjote apie, apie moterų kvotų e, klausimą. Mm, direktyva iš tiesų tai labai svarbu ir mes manome, kad iš tiesų visose e, Europos valstybėse narys, narėse narėse e, šis klausimas kyla ir e, manau kad moterų integracija į e, sakykime į verslo grupes į tam tikras kitokias veiklas tikrai sukuria pridėtinę vertę. aš noriu pasveikinti jus kad jūs šiandien kaip ir sakėte radote jo sutarimą. tai e, mes iš tiesų taip pat savo pirmininkavimo laikotarpiu stengsimės, stengsimės tą klausimą palankiai, palankiai išspręsti tai būtų tiek. Pone, pone Harkins, dėkoju poniai Harkins už klausimus. Iš tiesų tai Tai jūs pateikėte apie Europos globalizacijos fondą, apie jaunimo nedarbą, moterų valdybose ir dėl socialinės dimensijos, tai galbūt aš pradėčiau nuo Europos globalizacijos fondo. Tai iš tiesų manau, kad šis fondas yra taip pat svarbus, ir visoms valstybėms labai svarbu, kad jisai startuotų nuo 2014 metų. Manau, kad didžioji dauguma valstybių yra pasinaudojusios, ypatingai svarbu, kada, kada dėl globalizacijos tam tikrų padarinių um, valstybės gali pasinaudoti ir galiu paminėti, kad pati Lietuva yra pasinaudojusi keletą kartų, bent penkis kartus šiuo, e, šiuo, šiuo fondu ir e, noriu pasakyti, kad mes e, dėl globalizacijos fondo, pradedame trialogus ir ieškosime, ieškosime tikrai sprendimų taip pat apie jaunimo nedarbą aš truputėlį kalbėjau bet galbūt galėčiau paminėti tik tai kad e, ant mūsų pečių kaip ir gula ta atsakomybė kad e, tą ką airiai pasiekė kad yra jaunimo garantijos yra jaunimo garantijų ir, ir, ir įgyvendinimo procesas yra labai svarbus kaip pavyks šalims narėms tai būtent mes kviesime ministrus diskusijai išdiskutuoti ir pasidalinti gerosiomis patirtimis kokios yra valstybės narėse kad e, tikrai kuo greičiau startuotų, kuo greičiau startuotų jaunimo garantijų įgyvendinimas. Noriu pasidžiaugti iš tiesų, kad 6 milijardai eurų, kurie buvo skirti, jie, tas lėšų krepšys iš tiesų padidėja ir bus dar skiriami dar du. Tai manau, iš tiesų padės valstybėms narėms šiek tiek amortizuoti jaunimo nedarbo problematiką. Toliau antrą, ką noriu paminėti, prisidėti prie jaunimo nedarbo, tai pameistrystės alijansą, apie kurį aš užsiminiau, nes visos valstybės, manau, narės iš tiesų, iš tiesų susiduria su ta problema, kodėl tas jaunas žmogus neįsidarbina ir taip greitai neįsintegruoja į darbinę veiklą. Tai todėl, kad jisai neturi tų praktinių įgūdžių. Tai būtent pameistrystės alijansas, manau, sudarytų šalims narėms tą galimybę, kaip tą jauną žmogų, kaip tam jaunam žmogui vadovai kartu su socialiniais partneriais, su verslu iš tiesų suteikti mokymosi procese e, tuos profesinius darbinius įgūdžius ir taip juos lengviau integruoti į darbinę veiklą tai e, antra pozicija ir trečia, trečia pozicija, apie ką norėčiau pakalbėti, gal trumpai aš buvau užsiminusi, tai yra mes turime iš tiesų m, Europoje e, daug jaunų žmonių, kurie na, yra nedirbantis, nesimokantis ir niekaip nesintegruojantis į darbo rinką tai mes ir, ir iš dalies tai yra ir jaunimo užimtumo klausimas, mes jiems skirsime didžiulį, klaus, didžiulį, didžiulį dėmesį ir tai yra dalis jaunimo politikos, kas šiandieną yra iš tiesų labai svarbu. Tai būtų tiek, e, gerbiama parlamentarė e, ponė Ježovietska. E, iš tiesų aš norėčiau vėl turbūt sugrįžti nor, prie komandiruojamų darbuotojų klausimo. Aš kaip ir minėjau, tai iš tiesų labai jautrus, sudėtingas ir skausmingas toks klausimas turbūt visoms valstybėms narėms, nes visos valstybės e, narės turi e, skirtingas patirtis šioje srityje ir be bejonės, kaip minėjau, mes, mes turime pasiekti sutarimą taryboje ir, ir pradėti, pradėti pradėti dėrybą su Europos parlamentu. E, manau, kad e, <clears throat> vis dėlto bus rasti rastas kompromisas tiek 9 straipsnių, tiek 12 straipsnių, kurie didžiausia sukėlė, e, sukėlė sakykime, nesutarimą. Tai manau, mes tą, to sieksime ir, ir, ir, ir tai turėtume tą kompromisą surasti. Na ir socialinių investicijų paketas, jūs kaip minėjote apie socialinių investicijų paketą, Tai e, taip mes manome, kad yra labai svarbu, tai yra e, socialinės dimensijos sudėtinė dalis investicijų paketas ir mes e, Liepos mėnesį šią savaitę iš tiesų turime mm, pas mus neformalę EPSCO tarybą ir, ir viena iš socialinių investicijų paketo sirčių, krypčių galbūt mūsų yra investicijos į vaikus, tai mes tai ir apkalbėsime, bet tai manome, kad yra, yra labai svarbu visoms E, valstybėms narėms ir, ir tą klausimą reikia diskutuoti ir, ir tiesiog priimti atitinkamus sprendimus, tikrai, kurio, kurie padėtų, padėtų socialinę politiką geriau ir tvirčiau spręsti kiekvienai valstybei nariai. <sighs> Jo. Tai būtų tiek. <laughs> gerbiamas parlamentarė Čerkai, e, iš tiesų jūs minėjote du klausimus apie komandiruojamus darbuotojus, galbūt, galbūt turbūt daugiau nieko negalėčiau pridėti, ką ir, ir jūsų kolegoms gerbėmiems parlamentarams sakiau, tačiau noriu tik tai jūs patikinti, kad tikrai darysime viską, ką galime, kad išspręsti šį, šį klausimą, kad tikrai valstybės narės galėtų, galėtų naudoti šiuo dokumentu, nes puikiai suprantam, kaip tai yra jautru ir, ir, ir svarbu kiekvienai valstybei nariai. Jūsų antrasis klausimas buvo dėl dėl komandiruojamų darbuotojų, dėl, o atsiprašau, dėl socialinio, <laughs> dėl socialinio fondo, tai iš tiesų, iš tiesų mes manome, kad kiekviena paskata, kiekvienas fondas, kuris yra nukreiptas į pridėtinės vertės kūrimą kiekvienoje valstybėje narėje, yra, yra labai svarbus ir manau, kad kiekviena investicija į žmogų, į žmogišką, į kapitalą e, yra labai svarbi. Tai galbūt tiek būtų. Ačiū. Sorry, Steven Hughes, please, Tomasik, Steven Hughes. Stevenas Hughesas. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ministrė už e, įvadinių vidinius žodžius. Atsiprašau, kad grįžtų prie darbuotojų komandiruočių direktyvos. Girdėjau jūsų paaiškinamą. Mes norime sužinoti, kada galėtume pradėti darybas su taryba. Žinoma, negalime negėti prie trialogo, kol nebus patrinta bendroji pozicija. Ar žinote kokią nors datą, ar turite datą savo dienoraštyje darybų pradžiai, ar čia per dideli norai? Be to, jūs minėjote kaip prioritetą darbuotojų apsaugą. Tačiau jūs neminėjote, nebent aš neišgirdau, naujos strategijos dėl darbuotojų sveikatos ir saugumo apsaugos. Mes nusivylę, kad komisija vis dar neskelbia naujos sveikatos ir saugumo, saugos strategijos. Labai gaila, reikia pankstinti šio dokumento e, pateikimą. E, ar jūs neminėjote to, kad manote, kad komisija nieko nepasiūlys iki jūsų pirmininkavimo pabaigos. Jeigu taip, tikiuosi, kad jūs kaip pirmininkaujantį valstybę darysite spaudimą e, komisijai, kad ji paskelbtų tą strategiją ko greičiau. Kitas klausimas e, susijęs su pono Cerkas e, klausimų dėl ekonominės ir pinigų sąjungos socialinės dimensijos. Jūs minėjote tai kaip svarbu Lietuvos pirmininkavimo prioritetą. Ar manote, kad gali būti surenktas Ekofino ir EPSCO bendra taryba aptarti e, ekonomijos ir pinigų sąjungos socialinę dimensiją. Jeigu taip neįvyks, tai ta socialinė dimensija ir liks e, nustumta į šoną. Tomašik, po to panas Hauitas. Uh, Ačiū, ponė ministrė minėjote, kad kovosite su, pilkaja, su šešėlinė ekonomika. Kadangi visos šalis turi problemų su šešėlinė ekonomika, finansų ministrai praranda daug pinigų, gal galite pasakyti mums, kaip siūlote tai daryti? Ačiū. Ačiū už tikslų klausimą ir trumpą. Richardas e, Howitas ir po to Elizabeth Schlotter. Ačiū pirmininkė, nuoširdžiausi linkėjimai e, pirmininkaujančios valstybės ministrai. Vienas komentaras ir klausimas. Pastaba, kadangi esu iš Junktinės karalystės, ten daug yra žmonių, kurie remia reglamentą dėl paramos maistu, kuri parlamente kūruoja pane Kostelo. Ir galbūt e, Apie tai nedaug kalbama tarp ministrų. Reikia suprasti, kad yra daug organizacijų, kurios teikia pagalbą 900 tokių organizacijų ir Junktinė karalystėje ir jos e, veikia šioje srityje. Dėl EPSCO klausimas. Aš e, rengiu nuomonę dėl nefinansinių ataskaitų direktyvos ir bendrovės pagal tai turės, turės teikti tam tikrus duomenis, kaip, e, kaip numatė ponas Barnie, dėl socialinių žmogaus teisų, e, kitų dalykų padėties savo finansinėse ataskaitoje. ataskaitose. Šis e, klausimas labai buvo įdomus šiam komitetui dirbant dėl įmonių socialinės atsakomybės. Mūsų darbas, mūsų komitete ir teisės reikalų komitete parodė, kad yra didžiulių skirtumų didžiulių e, norų. Daug kas balsavo už šį dokumentą. Taryboje yra Danija, Prancūzija, Niderlandai, kurie pasisako už tokį dokumentą. E, Mano šalis, Junktinė karalystė, sako, kad tas, tie pasiūlymai jai visiškai tinka taip pat. Man atrodo, kad kalbant apie tvarų ekonomikos gaivinimą ir įmonių e, socialinę atsakomybę e, yra galimybė, kad kaip nori komisaras Barnie ir kaip pritarė komisaras Andoras e, susitarti pirmojų svarstymų dėl finansinių ataskaitų direktyvos. Per EPSCO jūs patenka į jūsų kadencijos sritį. sritį. Žinau, kad jūsų šalis iš pradžių net puik, nelabai gerai buvo gerai informuota apie tai. Galbūt jums reikia daugiau laiko Tačiau atrodo, kad prasidėjo pradinės diskusijos ir e, galbūt e, galima būtų užbaigti šio dokumento svarstymą jūsų pirmininkavimo metu. Noriu paraginti jūs tai padaryti parlamento vardu ir norėčiau išgirsti jūsų pastabas, e, kokiu mastu jūs manote tai yra įmanoma. Elizabeth Schlotter, po to Oli Kristensenas. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe Ačiū. Aš norėčiau užduoti du trumpus klausimus. Pirmasis klausimas. Aš žinau, kad e, į kai kuriuos klausimus, kuriuos norėjau užduoti, jau atsakėte. E, taip pat mes esame sustikę asmeniškai. Tačiau aš norėčiau pastirauti dėl socialinių investicijų paketo e, Jūs labai bendrai e, kalbate, jūs kalbate apie tai, kad reikia investuoti į jaunimą, tai yra svarbu. Tačiau aš norėčiau gauti daugiau informacijos. Pavyzdžiui, ar jūs matėte komisijos rekomendacijas, ar jūs e, remiate komisijos pasiūlymus, kurie skirti uh, E, kovoti su vaikų skurdu, ar ketinate imtis kažkokių iniciatyvų. Taip pat norėčiau pasiteirauti ir dėl dar vieno dalyko. Tai yra kova su diskriminacija, kovo su diskriminacija direktyva. Uh, E, ši direktyva praktiškai permetama nuo vienos pirmininkaujančios šalies kitai ir tokia situacija truko penkerius metus ir atrodo, kad e, kol kas sprendimas dar nėra rastas ir už tai dabar atsakinga Lietuva. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką jūs darysite dėl šios direktyvos, kokį sprendimą rasite. Ar bandysite ieškoti daugumos taryboje, kad galiausiai būtų patvirtinta kovos su diskriminacija direktyva. Uh, Pone Kristensen, ponas Kristensen, ačiū pirmininkė, ačiū ministrei už prezentaciją, visokiojo pasiekmės norėčiau palinkėti. 2012 metų e, pavasarį e, socialiniai partneriai kirpėjų sektoriui priemė sprendimą, kad reikėtų apsaugoti kirpėjus nuo pavojingų cheminių medžiagų. Greičiausiai žinote, kai kurios valstybės narės prieštarauja tokiam dalykui. Todėl komisija neketina pateikti konkretaus teisės akto. Gal galėtume pateikti daugiau E, informacijos, ką jūs apie tai manote ir ar yra kažkokių galimybių, kad toks puikus teisės aktas bus patvirtintas, pasiūlytas Europos parlamentui ir tarybai. Ačiū. Evelin Regner. Tada poniai Papadopoulos žodis bus teikiamas. Ačiū jaunimo nedarbas buvo minėtas. Mes šiandieną balsavome dėl pranešimo susijusio su jaunimo nedarbu ir norėčiau paminėti e, Europos programos vieną pastraipą. Norėčiau gauti daugiau informacijos apie jūsų planus dėl um, geresnio bendradarbiavimo su valstybinėmis užimtumo tarnybomis, kad jos e, geriau kovotų su jaunimo nedarbo. Taigi norėčiau sužinoti, kas detaliai yra planuojama, kad situacija jaunimo tarpe darbo rinkoje pagerėtų. Ačiū. Antigonė Papadopoulos. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau palinkėti visokiojo posėkmės ministrei ir pirmininkaujančiai šaliai, kadangi jūs perimate pirmininkavimą labai sudėtingų laikotarpių. Nelengva buvo nei airiams, nei anksčiau pirmininkavusiam Kiprui, Ir šiandieną jūsų pagrindinis tikslas yra paskatinti užimtumą tarp jaunimo, tačiau mes negirdime jokių konkrečių veiksmų. Kalbate apie 6 milijardus eurų, tačiau ši suma yra labai nedidelė. Todėl norėčiau paklausti, kokios priemonės, praktinės priemonės bus įgyvendintos jaunimo atžvilgiu, kurie turi įgūdžių, pavyzdžiui, Pietų Europoje, Ispanijoje, Kipre, Graikijoje. Žinote, kad iš šių šalių tiesiog bėga jaunimas. Taip pat e, nereikėtų pamiršti, kad e, jūsų pirmininkavimas vyksta prieš Europos parlamento kadencijos pabaigą, tad jums tenka labai spręsti daug aktualių klausimų, jaučiama ir socialinė įtampa e, dėl įgyvendinamų, įgyvendinamų taupimo priemonių, taigi liko tik tai keli mėnesiai iki Europos parlamento rinkimų, tačiau mes turime imtis veiksmų, pasiūsti tinkamą žinę Europos piliečiams, jaunimui, kad tikrai yra vilties tokiuose sudėtingose situacijose. Ačiū. Donc, Emer Costello, mais la liste des orateurs est close. Donc, Emer Costello. Ponia Costello. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai ministrė, labai malonu, kad atvykote į komitetą. Ačiū už jūsų prioritetų pristatymą. Aš esu parengusi pranešimą dėl skurdžiausiems e, fondo ir norėčiau pasitikslinti dėl keleto dalykų. Nežinau, ar tuos klausimus jau atsakėte. Greičiausiai jūs jau žinote, kad šis komitetas ir Europos parlamentas plenarinės sesijos metu pasiuntė labai stiprų signalą, kad uh, lėšos, kurios e, skirtos e, skurdui būtų asignuotos. Taip pat mes manėme, kad 2,5 e, milijardai eurų yra nepakankama suma ir turėtų būti didinama iki 3,5 milijardų. Europos tarybas, taryba jau priemė sprendimą dėl 2,5 milijardų eurų sumos ir taip pat bus skirta papildomai 1 milijardo eurų suma. Taigi, atsižvelgiant į Europos tarybos sprendimą, norėčiau užduoti klausimą. Ar vis dar egzistuoja vetuojanti mažuma taryboje, kokios yra didžiausios problemos? Ir kada mes galėsime pradėti trišalės dėrybas šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pasakyti tai, kad labai yra daug e, žmonių, kurie nori dalyvauti darbo rinkoje, tačiau negali. Labai svarbu, kad e, būtų imtasi veiksmų e, greitų laikų, kad būtų iš tiesų e, šis fondas panaudotas patiems skurdžiausiams gatvėse gyvenantiems žmonėms. Taigi dėl šio teisės aktų reikia imtis veiksmų nedelsant. Ačiū. Taip pat leiskite ir man užduoti keletą klausimų. Dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos sakėte, kad taryboje vyksta sunkios diskusijos dėl 9 ir 12 straipsnio, o kaipgi dėl 3 straipsnio, ar yra sustarimas dėl jo. Ir jeigu taip, gal galite apie tai papasakoti. Ponas Ory minėjo tai, kad nepasiekta daug pažangos, tačiau situacija darbuotojams turi būti teisė. Teisingumo teismo sprendimai rodo, kad būtina pataisyti direktyvos interpretaciją ir be darbuotojų apsaugos ir jų teisų apsaugos, tai yra komandiruotų darbuotojų. Kaip puikiai žinote, yra ir, ir nerimo dėl šios direktyvos ateities įvairiose valstybės narėse, kaip ji bus įgyvendinama. Mes nenorime, kad tai būtų ateities socialinio dempingo ženklas ir socialinių teisės aktų nunikimo. Todėl turime greitai veikti dėl jaunimo garantijų. Norėčiau paminėti Europos parlamento poziciją, kurios mes ištikimai laikomis. Vasario mėnesį EPSCO taryboje e, taip pat tai buvo patvirtinta ir Žemės ūkio ministrų taryboje. E, patvirtinta, kad jaunimo garantijos yra labai svarbios, tačiau atrodo, kad tarybos lygmenių šiam klausimam, e, klausimui suteikiamas menkas svoris. Mes norime, kad būtų aiškiai pasakyta, kad Europos socialinio fondo biudžetas turi sugebėti finansuoti jaunimo garantijas. Atrodo, kad šiuo metu yra tam tikra neaiškiai viso to interpretacija. Yra Europos socialinis fondas su savo taisyklėmis. Mes norime, kad jaunimo garantijų mechanizmas būtų aiškus, ir turi būti skirti 6 plus 2 milijardai eurų e, paremti šioms garantijoms ir jaunimo užimtumui. Na ir pagaliau jūs minėjote socialinių partnerių ir komisijos bei tarybos pasirašytą dokumentą e, Liepos antrą dieną. Mes jį aptarsime šiandien iš tiesų šio posėdžio pabaigoje. ir galiausiai dėl fondo skurdžiausiai gyvenantiems. Kolegos apie tai kalbėjo. Parlamento nuomonė e, atrodo, kad nekas, kad po kelių tarybos išvadų, skaitant 27 ar 28 birželio patvirtintas išvadas, atrodytų, kad turėtų būti skirta privaloma pinigų suma kad būtų galima fondą gyvendinti iš karto, o ne vėl iš naujo pradėti kažkokias diskusijas. Nes kitaip mes pakliūsime į aklavietę. Tiek norėjau aš pasakyti, labai ačiū Jums. aišku, kad e, tarybos e, praktinis darbas turi remtis priimtais sprendimas. Ačiū, ministrė, kad atsakote, už mūsų klausimą, e, atsakote į mūsų klausimus. Ačiū Jums labai, gerbėjim parlamentarai, <clears throat> už klausimus, kurie svarbus ir Jums, ir mums. Tai aš tiesiog norėčiau galbūt pradėti nuo gerbiamo parlamentaro Steveno Hugheso. Jūs uždavėte keletą klausimų. Tai pirmiausia, aš norėčiau mm, pakalbėti apie klausimą, kurį jūs iškėlėte, tai Europos komisijos komunikatas dėl ES darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos. Tai e, kada, kada iš tiesų mm, e, bus pristatyta komisijos dokumentas, tada galbūt mes e, galėsime pristatyti dokumentą ministrams, galimai galimai organizuojant šiuo labai svarbiu ir ir jautrių klausimų um, diskusijas. Uh, galbūt ieškosime, ieškosime sprendimų ir, uh, sakykime, lapkričio mėnesį, kaip ir minėta, vyriausiųjų darbo inspektorių susitikimo metu mes galėtume tai aptarti. Antrasis klausimas jūsų buvo dėl ekonominės ir, ir socialinės e, dimensijos. Uh, Tai jeigu kalbame apie socialinę ir ekonominę dimensiją, aš iš tiesų, kaip ir minėjau, tai yra, yra labai, labai svarbu ir pastaroji kriziai parodė, kad tiek ir ekonominė, ir socialinė politika yra vis labiau susijusios ir kad socialiniai disbalansai gali kelti grėsmę ekonominiam stabilumui. Socialinė ir ekonominė politika ir toliau lieka nebejotinai ir nacionalinės kompetencijos dalykų. Tačiau tam tikras išankstinis reformų koordinavimas šiuose srityse be bejonės e, turėtų tam tikrų privalumų. E, Bet to socialinių pokyčių stebėjimas taip pat turėtų teigiamą, <clears throat> teigiamą poveikį ir tai būtų sudaryta galimybė iš anksto na, nuspėti e, galimus disbalansus ir, ir imtis tam tikrų prevencinių veiksmų. Du žimtumo ir socialinių reikalų tarybos kompetencijoje esantys komitetai <clears throat> socialinės apsaugos ir užimtumo turi na, du atskirus stebėjimo instrumentus ir užimtumo įgyvendinimo stebėsena ir socialinės politikos įgyvendinimo e, e, stebėsena, kas yra labai svarbu, e, galbūt siekiant siekiant pažangos šiame klausime, galbūt jų pagrindų būtų galima uh, papildyti e, ekonomikos stebėseną socialiniais e, indikatoriais tam tikrais ar, ar sukurti taip vadinamą socialinę ir užimtumo švieslentę. Na ir e, iš tiesų jau formuojasi tokia vieninga galbūt nuomonė, kad bet kurie papildomi instrumentai iš tiesų neturi sukelti na, papildomų procedūrų, tam turi būti geriau išnaudojamas galbūt Europos semestras. Tai dar galėčiau galbūt pridėti tai, kad stebėsenos ir koordinavimo kontekste būtent yra svarbus nacionalinių parlamentų ir be bejonės socialinių partnerių vaidmuo. Tai galbūt būtų tiek dėl, dėl e, e, socialinės dimensijos. E, buvo klausimas dėl komandiruojamų darbuotojų, tai sieksime, sieksime spalio mėnesį EPSCO, EPSCO taryboje <clears throat> teik, e, turėti sprendimą. E, turbūt, kuris dar čia klausimas buvo. Viskas turbūt būtų viskas šio, š, gerbiamam parlamentarui. Toliau buvo labai konkretus gerbiamos parlamentarės Tomašė klausimas, kaip siūlote kovoti su nedarbu. Tai iš tiesų nedarbo problema, aš kaip ir minėjau, yra aktuali turbūt visose valstybėse narėse, be bejonės e, viena institucija negali priimti sprendimų ir tiesiog kovoti viena su tuo nedarbu. Tai manau į mm, e, ne, nelegalaus dar, darbo tiesiog e, mažinimo į tą procesą iš tiesų turi įsijungti ir socialiniai partneriai, ir įvairios institucijos institucijos, kad išgrininti būtent tuos, um, sakykime, negatyvius veiksmus. Aš manau, kad uh, būtent um, būtent ta platforma, kuri, kuri yra dėl nedeklaruoto darbo e, iš tiesų siūloma ir, ir kas bus daroma, tai, tai iš tiesų yra e, didžiulė paskata ir didžiulė galimybė visoms valstybėms narėms įvertinant savo, e, savo, e, savo valstybėse esamą situaciją, priimti e, tam tikrus sprendimus, kurie galėtų būti taikomi ir kitose Europos valstybėse narėse kovojant su nedeklaruotu darbu. Ir manau, kad e, turėsime e, spalio mėnesį galimybę apsikeisti būtent konferencijos metu, apsikeisti nuomonėmis, išdiskutuoti, kaip kiekviena valstybė narėje mato šią problemą. Nes manau, kad tos patirtys ir pasikeitimai tomis nuomonėmis informacija iš tiesų yra labai, labai svarbu. E, tai būtų tiek gerbiamam, gerbiamam parlamentariai Hovit, e jūs minėjote mm, apie, sociali, apie e, skurstatiems e, piliečiams fondą. Tai mes, kaip ir minėjom, tai iš tiesų yra, yra labai svarbu ir, ir, ir aktualu. Ir jeigu kalbame apie, apie skurstančių apie šį fondą, tai mes manome, kad tai yra viena iš paskatų, kaip mes galime amortizuoti kiekvienoje valstybėje skurdo pasiekmes. E, fondas e, iš tiesų skiriama 2,5 milijardo ir parlamentas pasiūlė 3,5 milijardo. Tai manau, kad e, tiesiog e, tas vienas milijardas yra svarstymo, e, svarstyme, iš kur jį paimti tą vieną milijardą, tai bet, bet, kokiu, bet kokiu atveju e, iš tiesų ir pačios valstybės, iš tiesų per nacionalinį lygmenį taip pat turėtų spręsti šias skurdo, skurdo problemas. Toliau turėtume, pono Hovit klausimai buvo dėl socialinės atsakomybės socialinės atsakomybės ir um, iš tiesų už socialinę atsakomybę mes pasisakom ir socialinis dialogas yra reikalingas, reikalingas ir svarbus uh, visose srityse. Tai uh, jo, Tai kadangi socialinės atsakomybės e, sirtis yra iš tiesų mūsų gerbiamo ūkio ministerijos funkcijų lygmenyje, tai mes tiesiog e, kadangi ir bendradarbiaujam, bendradarbiaujam kuriant uh, ir užimtumo programas ir visas kitas, tai mes tiesiog paktyvinsim ir, ir išreikšim jūsų gerbiami parlamentarai nuomonę dėl socialinės partnerystės svarbos, nes mes tą tikrai pripažįstame. Uh, Toliau kas buvo, Kristinsen? Šrioder. Kas buvo? Poniai Šrioder norėčiau atsakyti dėl socialinių investicijų paketo, kad e, mes iš tiesų kalbėsime e, per, per tarybą EPSCO, kai turėsime. Ir e, aš kaip ir minėjau, tai yra tikrai labai labai reikalingas, labai jautrus e, ir sudėtingas klausimas e, socialinių investicijų paketas į vaikus, ką jūs minėjote. Nes e, tokioj aplinkoj, kokioj užauga vaikai, jeigu jie turi galimybę mokytis, studijuoti, integruotis į, į, į įvairiausias veiklas, jie iš tiesų visuomeniai gali sukurti didžiulę pridėtinę vertę. Tai ta investicija į, tuos, į, į vaikus, į jaunąją kartą, na ir aplamai kaip ir į kiekvieną žmogų, iš tiesų yra labai svarbi, bet akcentas tai, kad E, jaunąją kartą tiesiog ugdant tai yra labai svarbu ir, ir numatyti tam tikrus e, instrumentus ir priemonės, e, kad jaunas žmogus ar vaikas tikrai galėtų turėti prieigą prie um, švietimo paslaugų, prie, sakykime, prie laisvalaikio, sporto ir, ir, ir kitų galimybių integruotis į į pilietinę ir demokratinę visuomenę. Antrasis jūsų klausimas buvo dėl, dėl, nediskri, dėl dis, diskriminacijos. Tai e, iš tiesų noriu pasakyti, kad taip pat yra labai aktualus, turbūt visoms valstybėms narėms e, mm, klausimas. Mes, mums belieka padėkoti iš tiesų ir airiams, kurie padarė didžiulę pažangą šioje, e, mm, šio, šioje, šioje srityje sprendžiant šį klausimą. Tačiau turbūt sudėtingumas yra tame, kad pagal 19 straipsnį e, mes turime turėti taryboje vienbalsiškumą. Šiuo metu yra išplatinti išplatintas klausimynas ir e, mes ieškosim, iš, iš, iš tiesų ieškosim sutarimo. E, sutarimo. Kristensen, taip, tai būtų tiek. <laughs> Gerbiamai parlamentariai, poniai Kristensen, jūs kalbėjote, jūs uždavėte klausimą E, ponai Kristensen, atsiprašau labai, <laughs> jūs uždavėte klausimą dėl, dėl, kirpėjų, nuo, mm, dėl kirpėjų, kurie susi, tiesiog turi sąveiką su, su cheminiais elementais. Tai e, iš tiesų ES komisija atlieka, atlieka vertinimą ir uh, Tikime, tikime, kad artimiausių metų bus pateiktas pasiūlymas ir, ir galėsime prieiti prie šio klausimo e, analizavimo ir sprendimo. Pone e, Regner. Jo. Ačiū Jums už klausimą. Iš tiesų, iš tiesų dėl jaunimo ir užimtumo tarnybų tai e, aš manau, kad kuo stipresni bus užimtumo, užim, kuo, kuo bus stipresnės kiekvienoje šalyje užimtumo tarnybos, tuo bus lengvesnė jaunų žmonių integracija į darbo rinką. Labai svarbus yra momentas, kad um, užimtumo tarnybos valstybė, tarp valstybių narių uh, bendradarbiautų, keistųsi informaciją, nes jaunimas iš tiesų turi tą galimybę judėti ir, ir um, ir tiesiog vykti į vieną ar kitą šalį, įgyti tas patirtis, tai manau, kad čia užimtumo e, tarnybos ir eures tinklai iš tiesų gali labai labai gerai tiesiog padėti tai daryti. Mhm. Mhm. Mhm. Ir kaip žinom, jie yra iš tiesų pateikusi uh, pateikusi pasiūlymą dėl užimtumo tarnybų tobulinimo, tai mes tikime savo laikotarpiu tai vertinti ir, ir, ir, ir tęsti veiklą. E, gerbiamai parlamentariai e, Papamdupulų ir gerbiamai komiteto pirmininkiai Bereš norėtume atsakyti į klausimus dėl dėl jaunimo užimtumo. Jo. Tai kaip ir minėjau, jaunimo garantija, apie jaunimo garantijas mes, mes džiaugiamės, kad iš tiesų e, airiai <clears throat> pasiekė tokią pažangą ir e, jaunimo garantijos yra tik tai vienas viena iš galimybių, kaip, kaip paspartinti jaunimo užimtumą. Tačiau manau, kad e, kiekviena valstybė turėtų skirti ir iš savo nacionalinių resursų, ypač per Europos socialinio fondo lėšas galimybių taip pat kaip paspartinti ir tiesiog paspartinti jaunimo užimtumą. Tai yra labai svarbu. Kaip minėjau, yra pameistrystės alijansas, kurį mes pasirašėme Liepos mėnesį ir tai tikrai turėtų būti viena iš tų tokių galimybių ir priemonių. Uh, E, kuri, kuri suteiktų jauniems žmonėms e, tų įgūdžių, kurie padėtų kuo lengviau integruotis jiems į darbinę veiklą. Na ir jaunimo tematika, kalbant vėl apie tą užimtumą, tai kaip ir minėjau, niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunimo problematika ir būtent jų jų irgi suaktyvinimas ir įtraukimas į, į darbo rinką, tai jie yra mūsų, šie, šie pagrindiniai trys klausimai yra mūsų darbo atvarkėje. Ir Um, jaunimo garantijų klausimų. Mes iš tiesų spalio mėnesį e, EPSCO taryboje, kaip ir sakiau, kviesime ministrus keistis ir, ir patirtimi, ir tiesiog gerąją praktiką, kad būtų kuo lengvesnis, kuo lengvesnis um, jaunimo garantijų įgyvendinimas. Taip pat sieksime to, kad e, jaunimo garantijų įgyvendinimui lėšos iš tiesų būtų na, įsisavintos e, pačiame pradinėme laikotarpyje, nes tai manome, kad gali ir e, duoti tą teigiamą naudą, e, tai yra labai svarbu. Tai būtų tiek apie, apie jaunimą ir turbūt būtų viskas tiek. Jo, Kostelas Kurdas. Atsiprašau, dar, dar ponia Kostelo, dėl, dėl skurdo mažinimo dėl skurdo mažinimo, tai nu, norėtume, norėčiau <clears throat> priminti, kad tikrai sveikiname, kad yra, yra, yra šis fondas. Ir, jo, jo, jo, ir E, jūs klausite konkrečiai, tai e, Liepos 17 dieną bus pradėtos dėrybos koreperų lygmenyje ir tai, manau, bus e, vienas toksai žingsnių sprendžiant, sprendžiant šį klausimą. Jo, tai turbūt būtų ačiū visiems labai. Um, merci, Madame la Ministre. J'espère que vous avez euh, de cette. Ačiū, ministrė. Tikiuosi, kad e, jūs produktyviai pasikeitėte nuomonėmis su mumis ir e, jūs e, susidarėte turbūt įspūdį, kad ir mums, daugeliu parlamentarų, kurie kalbėjo, jūsų minėti dalykai yra prioritetas tarybas, taip, taryba taip pat turi savo prioritetą. E, ponas Kristinsen minėjo kirpėjų problemą. Aš manau, kad Lietuvai, kaip ir mininkaujančiai valstybei, tai taip pat yra svarbus dokumentas, nors oficialiai jis yra, nėra pateiktas. Tačiau šis susitarimas jau ganėtinai senas ir kiekvieną dieną mes matome, kad visi nori didesnio socialinio dialogo. Buvo padarytas susitarimas, socialiniai partneriai jį dėl jo sutarė, tai mes paminėjome savo koordinatorių posėdėje praėjusį spalį. Ir Nuo tada mes girdėjome visokių atgarsių apie tai, tačiau norėtume, kad procedūra būtų paspartinta ir jūs galite mums padėti, galite padėti užtikrinti, kad į socialinį dialogą ES būtų žiūrima rimtai. Tai mums labai svarbu. Man atrodo, kad nepakankama svarba skiriama šiam klausimui ir aš tikiuosi, kad tą klausimą iškelsite per savo pirmininkavimą. Taigi visų parlamentarų noriu, noriu, vardu noriu padėkoti Jums už dalyvavimą čia ir pasimatysime ketvirtadienį, kai Jūs priimsite mus EPSCO posėdėje. O kol kas noriu Jums pasakyti visų vardu visokiojo pasiekmės per pirmininkavimą. Bien. Euh... sans plus attendre je vous propose euh, de revenir à, à notre ordre du jour. Pereikime prie kito mūsų darbotvarkės punkto. Tai yra 16 darbotvarkės punktas. Europos plastiko atliekų aplinkoje strategija Žano Lamberto pranešimas, greičiausiai e, kolegoms yra pažįstamas. E, mes turime parengti nuomonę, kuri būtų skirta Envi komitetui, kuriame pranešimą rengia Vitorijo Prodi. Dabar norėčiau suteikti žodį nuomonės referentui. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs ir pasakėte, tai yra mūsų komitete rengiamas nuomonės projektas, e, atsižvelgiant į komisijos parengtą žalėje knygą dėl Europos plastiko atliekų aplinkoje strategijos. E, akivaizdu, kad ši strategija yra susijusi su aplinkosaugos strategija, tačiau taip pat mes turėtumėm į ją pažvelgti per e, išteklių efektyvaus panaudojimo perspektyvą. E, Europos Sąjungoje. E, kiekvienais metais e, yra pagamina apie 60 milijonų tonų plastiko. Ir 50 procentų pagaminamų plastiko gaminių yra laidojami e, savartynuose. E, jiems tokiai mm, plasmasiai pagaminti yra sunaudojama apie 20 milijonų tonų naftos. E, Plasmasė e, nėra e, bijo susiskaidinti, dalis plastiko yra sudeginama ir tik tai dalis yra panaudojama mm, perdirbti perdirbti. Iš viso tik tai ketvirtis mūsų plasmasės atliekų yra perdirbamos ES. Taip pat šiuo atžvilgiu valstybės narės labai skiriasi. Um, E, kai kuriuose šalyse 90 e, procentų plasmasės atliekų yra perdirbima, o kitose 90 procentų plasmasės atliekų yra laidojama savartynuose. Kai kuriuose šalyse atliekų surinkimas yra daug efektyvesnis nei kitose. E, iš viso pusantro milijono žmonių dirba e, atliekų apdorojimo e, e, sektoriuje. Dauguma jų dirba mažose ir vidutinėse įmonėse. Tačiau tuo pat metu mes daug eksportuojame plasmasės atliekų. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė daug eksportuoja plasmasės atliekų į Kiniją į tolimuosius rytus, tačiau šiuo metu yra keičiami teisės aktai Kinijoje ir dėl tos priežasties uh, E, Kinija greičiausiai nebus e, pasirengusi priimti iš mūsų plasmasės atliekų, todėl ES turėtų galvoti, ką apie tai daryti. Taigi tai yra taip pat ir mums galimybė ne tik tai mažinti plastiko atliekų atsiradimą, tačiau taip pat ir paspartinti plastiko atliekų apdorojimą. Mes, pavyzdžiui, apsilankėme tam tikrose e, įmonėse, kuriuose yra apdorojama plastik, plastiko e, atliekos. E, ne visada jūs, visose šios, daugumai šių įmonių yra samdomi kvalifikuoti dar, darbuotojai, nes tam tikrioms plasmasės atliekoms apdoroti reikia tikrai itin kvalifikuotos darbo jėgos. E, E, tokie yra esminiai pastebėjimai. E, svarbiausias mūsų dalykas yra poveikio įvertinimas, kuris turėtų būti atliekamas ES lygmuo. Taip pat mes turėtumėm sužinoti, ar čia yra kažkokių užimtumą skatin, skatinančių e, galimybių, galimybių sukurti darbo vietas Tai yra vienas dalykas, e, kuris taip pat dėrėtų ir su 20 metų strategija bei tvarios ekonomikos idėja. Taip pat, jeigu mes pasižiūrėsime į tikslus, e, kurie yra įtraukti į pagrindų direktyvą dėl atliekų pakuočių, e, taip pat išvelgiame tam tikras užimtumo skatinimo galimybės. Taip pat e, reikėtų pas, e, užtikrinti, kad tas e, potencialas būtų maksimaliai išnaudotas atliekų apdarojimas yra imlus darbo jėgai, tačiau taip pat nereikėtų pamiršti, kad šioje srityje yra daug naudojama inovacijų tam, kad atliekos būtų pakartotinai panaudotos. Taigi taip pat reikėtų žiūrėti, kokios viso to būtų pasakmes saugumui ir sveikatai. Matome, kokie yra nauji produktai pasirodantis, pasižymintis nanotehnologijomis, pavyzdžiui, kosmetikos E, srityje, e, tarkime, šveitikliai, veido šveitikliai e, naudoja netgi plasmatinės detalės, o nenatūrales medžiagas. Taigi mes turėtumėm žinoti ir apie visų šių dalykų pasakmes mūsų sveikatai ir saugumui. E, toliau dar vienas dalykas tai yra apmokymai ir įgūdžių suteikimas šioje srityje. Vėlgi, e, labai svarbu, kad tie įgūdžiai būtų vystomi, e, kad mokymai būtų organizuojami atsižvelgiant į naujus teisės aktus. Teisės aktai turi būti tinkamai gyvendinti, tačiau šioje srityje mes išvelgiame tam tikrą atotrukį tarp e, to, ko reikia ir darbuotojų turimų įgūdžių. Dėl tos priežasties e, mokymai ir labai svarbus. E, atlie, darbas atliekų perdėrimo srityje e, vertinamas kaip darbas, kurį gali atlikti bet kas. Tačiau šis darbas tikrai yra labai svarbus, ypač atsižvelgianti tai, e, kad e, kokios, pavyzdžiui, medžiagos patenka į atmosferą. Taigi toks yra nuomonės projektas. Aš e, esu pasirengusi pateikti tam tikrus pakeitimo pasiūlymus ir tikiuosi, kad e, taip pat ir kiti pateiks pakeitimo pasiūlymų, jeigu aišku turi kažkokių puikių idėjų, mes turėtumėm jomis pasidalinti. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, aš esu šešėlinė pranešėja šios nuomonės atžvilgiu. Kalbant apie Europos e, strategiją dėl plasmasės atliekų, yra, e, ji yra sveikintina. E, Jean Lambert parengė puikų nuomonės projektą. Ten yra paminėti visi svarbiausi mums klausimai. Mes tiesiog norėtumėm sustiprinti esamą tekstą, kad čia būtų kalbama apie 20 metų strategiją ir šios iniciatyvos socialinę dimenciją. Kad būtų pasiekti ES 20 metų tikslai dėl tvaraus augimo, turėtų būti pabrėžta šios e, strategijos svarba, e, kuriant kokybiškas darbo vietas e, atliekų apdarojimo srityje. Šis sektorius gali prisidėti prie ekonominį vystimuose. Taip pat reikėtų paminėti ir tai, kad apdirbimo pramonė gali kurti daug darbo vietų. Tuo pat metu e, gali suteikti e, tokių, tokių darbo vietų, kur būtų galima sumažinti išteklių naudojimą. Taigi aš atsižvelgianti tai pateiksiu konkrečių pakeitimų. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Gal kas nors iš komisijos? Prašome. E, kolega Helmar Mauer iš aplinkosaugos generalinio direktorato nebegali dalyvauti posėdėje, tačiau aš norėčiau perteikti jo mintis. Jis sako, kad nuomonės projektas yra visiškai suderinamas su žaliaja knyga. E, jis taip pat nori priminti, kad e, šis sektorius e, tikrai gali sukurti daug darbo vietų. Ačiū dabar žodis e, pranešėjai. Ačiū už komentarus, lauksiu pakeitimo pasiūlymo. Tikrai tie pakeitimai papildys, praturtins tekstą. Puiku. Taigi pakeitimus galima pateikti iki Liepos 17.12 valandos dėl skaitmeninio sąrašo. Rugsėjo 25-26 bus diena, kada pakeitimai bus svarstomi. Taigi skaitmeninis sąrašas. Liepos 17 pakeitimų tvarkymas, e, e, svarstymas 25-26. Toliau ir e, ND komitetas tai taip pat apsvarstys, kai nustatytos datos, taigi baigiame šitą Mm, klausimus nagrinėjimo. Dabar suteikiame žodį Tatjanai Tanukai, kuri kalbės apie darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimą bendryjoje. Tai yra pranešimo pasiūlymas, dėl kurio um, komitetas turi parengti nuomonę ir žodį dabar noriu suteikti pranešėjai. Komisijos pateiktas pasiūlymas yra ganėtinai techninio pobūdžio. Tačiau mes turime dar ir pakeitimų. Tie pakeitimai turbūt daugiau politinio pobūdžio. Pirmiausia, dėl diskriminacijos vengimo darbo vietoje. Mes tik ką šiandieną iškėlėme šitą klausimą. Klausime to Lietuvos ministrės. Ir visi žinome, kad šitas klausimas yra be galo svarbus. Aš pati rengiau nediskriminavimo strategiją ES, pranešimą apie ES strategiją dėl nediskriminavimo. Mūsų pasiūlymas yra susijęs su pasirenkamus klausimus, atsakymus į klausimus ir Mūsų klausimai yra susiję su diskriminavimu remiantis e, tautybę, religiją, tikėjimu e, ar seksualinę orientaciją. Kaip pirmasis pakeitimas, tai yra perkelta į pirmąją konstatuojamą dalį ir į ketvirto straipsnio pirmąją ir antrąją dalį. Yra paminėta, kad statistinio konfidencialumo privat, e, privatumo aspektai turi būti užtikrinta. Tai yra, turi būti garantuojama teisė į privatumą, asmenį domenų saugojimą. Ir aš tikiuosi, kad ir šešėliniai pranešėjai, ir visas komitetas pritar šiems pakeitimams. Kitas pasiūlymas yra procedūrinio pobūdžio. Reikia pakeisti reguliavimo procedūrą, tikrinimo procedūrą ir komisija siūlo įgyvendinamosius aktus, o mes deleguotosius aktus, bent jau kol kas. Ir šitas pasiūlymas yra įtrauktas į penktąją konstatuojamąją dalį ir taip pat į ketvirto straipsnio antrą dalį. Trečiasis pagrindinis pasiūlymas yra susijęs su finansiniu reglamentu. Jis taip pat sutampa su biudžeto komiteto nuomonė ir mes norime įtraukti išlygą dėl faktinio įgyvendinimo. Ir kitas rimtas pakeitimas dėl delegavimo laikotarpio. Kaip jau sakiau, mes pasiūlėme deleguotusius teisės aktus ir mes siūlome ne neribotą delegavimą, bet delegavimą penkeriems metams. Tai numatyta septinto straipsnio tre, trečioje dalyje. Tokie yra mano pasiūlymai. Aš tikiuosi sulaukti komiteto paramos. Ačiū. E, Sarija Saja, puis Marian. Sarija Saja, po to Marian Harkin. Ačiū ponia pirinkė, dėkoju pranešėjai už pakeitimų pristatymą. Pradėsiu nuo pirmojo ir ketvirtojo pakeitimų. Kaip suprantu, pranešėja turi kilnų ketinama kovoti su diskriminavimu kaip tokiu, bet aš nesutinku, kad tai reikia darbuoti per, daryti per darbo rinkos apžvalgą. Nes ten yra klausimų, į kuriuos svarbu atsakyti ir jeigu tose apžvalgose kelsime klausimus susijusius su jautriais dalykais, pavyzdžiui, etninė kilmė, negalia tikėjimo ar seksualinę orientaciją, tai galbūt kai kuriems žmonėms pasirodys, kad jeigu jie, ar, ar jiems verta atsakinėti tokius klausimus iš vis. Todėl neturėtume kelti tam pavojaus. Nors šie klausimai galbūt ir svarbus ir reikia tyrimus daryti, tačiau jų vieta nedarbo jėgos tyrimo dokumente. Todėl aš nesutinku ne dėl ketinimų, o dėl vietos. Ketinimai svarbus, tačiau juos reikėtų daryti, e, tos klausimus kelti nedarbo jėgos apžalgoje. Toliau mano komentaras dėl to, kad e, pranešėjai nepatinka komisijos gyvendinimo aktai, o jis siūlo taikyti deleguotusius aktus. dėl e, kintamųjų e, kodifikavimo formuluojant klausimus dėl darbo statuso. Tai, man atrodo, yra labai techniški dalykai ir jiems jų nereikėtų tikrinti, tikrinti parlamentui. Galbūt galėtume detaliau apie tai padiskutuoti. Na, o trečiasis dalykas, aš pritariu pranešėjai kad reikia numatyti penkerių metų e, laikotarpį galių delegavimui. Be to, aš manau, kad Europos parlamentas turėtų turėti trijų mėnesių laikotarpį kontroliuoti deleguotojų galių tikrinimui ir aš tikriausiai pateiksiu pakeitimą apie tai. Taigi, toliau tikiuosi dirbti su pranešėju ir su kitais mm, šešėliniais pranešėjais. Marian Harkin po to ponia Kostelo. Ačiū, dėkoju pranešėjai už pranešimo pristatymą. Aš sutinku, kad čia dokumentas gana techninis. Man taip pat buvo klausimų dėl pirmojo ir ketvirtojo pakeitimų. Ir klausimai yra tokie patys kaip ir ponios Sair. Tai yra, aš visiškai sutinku, kad reikia E, kaip jūs sakėte, reikia palyginamosios e, išsamios informacijos, kuria būtų pagristi sprendimai, tačiau ar tai yra tinkamiausia vieta būtent per darbo apžvalgas rinkti šią informaciją. Nesu dėl to įsitikinusi, aš mielai su jumis apie tai padiskutuočiau, bet norėčiau taip pat išgirsti ir komisijos nuomonę. E, aš sutinku su panesa ir kad tai tiesiog gali sužlugdyti galimybę gauti tikslę informaciją per darbo jėgos apžvalgas. Antra, norėčiau paklausti komisijos, kokiu pagrindu būtų atrenkami vienkartiniai modeliai. Taip pat darbo jėgos apžvalgos turėtų pateikti rodiklius apie tris 20 metų svarbiausius tikslus. Gal galėtumėte pasakyti, kokie tai trys tikslai yra. Aš pritariu pranešėjai dėl delegavimo laikotarpio ir tikiuosi su ją darbuotis šio klausimu toliau. Na ir pagaliau ketvirtos straipsnio antroje dalyje, kur yra pasiūlymas pereiti nuo įgyvendinimo prie deleguotojų aktų, kad būtų kodifikuojami tie kintamieji rodikliai ir klausimų formulavimui. Tai aš siūlyčiau, kad tos taisyklės dėl kintamųjų e, formulavimo gali būti pakankamai techniškai, kad nereikalautų deleguotojų aktų. Tačiau trečiasis principų sąrašas formuluojant klausimus galbūt gali būti tinkamas deleguotojam aktui. Taigi toks trumpas mano e, vertinimas, neturint labai daug e, pamatinės informacijos. Ačiū. Toliau suteikiu žodį komisijai. Ema Kostelo, atsiprašau, pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Kaip čia buvo sakyta, čia dokumentas gana techniškas, bet jis yra svarbus. Pagrindiniai darbo jėgos apžvalgos duomenys yra labai svarbus Europos Sąjungai ir hm, nacionalėms valstybėms. Tačiau vienkartiniai modeliai yra daugiausiai įdomus Europos Sąjungai ir pritardama Marian Harkin, aš pasakyčiau, kad hm, tie modeliai 20 metų strategijai, tai yra būtų tai yra 75 procentų žimtumo hm, lygis Ir taip pat, kad amžiaus grupė nuo 35 iki 40 metų turėtų tretinio lygio išsilavinimą. Taigi šis dokumentas turėtų būti pagrindas komisijai teikti subsidijas, nesikreipiant nacionalinės statistikos tarnybas ir taip raginti valstybės narės skatinti dalyvauti. Kartais matome, kad Eurostatui sunku suteikti duomenis apie tai. Ir mums, e, rengiant feed pranešimą, buvo sunku gauti duomenis. Aš pritariu daugeliu kitų, ką jie sakė dėl komisijos požiūrių, dėl paranšėjos požiūrių. Ir aš tikiuosi, kad bus apskritai sutarta. Vienkartiniai modeliai ateityje gali būti panaudojami ir jaunimo garantijoms. Tai būtų svarbu. Turiu keletą klausimų, kurie yra gana techninio požiūrio. Ir mano pakeitimai bus susijęs su detalėmis, o ne esme. Dėl to, ką sakė ne vienas čia dėl pirmojo pakeitimo, pakeitimo. noriu paklausti pranešėjas, ar ji nemano, kad reikėtų nuodarodą daryti į platesnį straipsnį pagrindinių laisvių konvencijų hartijos dėl pirmojo straipsnio, o ne išdėstyti konkrečius pagrindus kovai su diskriminacija. Galbūt tokia būtų išeitis norėčiau da, gauti daugiau informacijos dėl žodžio edits. Dėl žodžio optional neprivalomas panaudojimo ketvirtame pakeitime. Devintasis pakeitimas, man atrodo, kad siūlymas parašyti participate fully gali pakirsti pagrindinį pasiūlymo tikslą, tai yra palengvinti ir paraginti valstybės narės E, dalyvauti vienkartiniuose moduliuose. O dėl deleguotojų aktų dešimtojo pakeitimo, man atrodo, čia šiek tiek painu, nes deleguotus aktus galima atšaukti bet kada. Taigi, ką reiškia tacitly extended? Galbūt čia turime galvoje penkeri metai, tačiau E, dar reikėtų padiskutuoti šiais klausimais su švelnės pranešėjus ir mes pateiksime pranešimų. Mane ką tik informavo, kad jūs skaitote labai greitai. E, labai atsiprašau, kad anksčiau neišsakiau šio dalyko. Dabar žodis komisijai e, ir išklausime Eurostato, bet pirmiausia, aš turiu, noriu užduoti klausimą galbūt jis nėra visiškai tikęs. Jeigu pažvelgsime į pranešimo pavadinimą, kalbama apie bendryją čia. Ar galime minėti bendryją teisėkuros dokumente? Galbūt yra priežastis, bet turite paaiškinti man. Uh, Aš iš tiesų nesu tiesiogiai atsakinga už šitą uh, dokumentą, aš e, pakeičiu kolegę Eurostate, iš Eurostato. Kalbant apie darbo jėgos tyrimą, tai mes e, tai darome dėl 98 metų reglamento ir mes norime e, priderinti šitą reglamentą prie tarptautinio konteksto ir suteikti galimybę komisijai e, prisidėti prie finansinio konteksto. E, mes kiekvienais metais e, atliekame, atliekame darbo rinkos tyrimą ir norime pateikti duomenis valstybėms narėms. Noriu paminėti tris klausimus, kurie buvo iškelti. Pirmiausia, dėl pasirenkamos vertės. Yra pasiūlymas pateikti daugiau informacijos dėl neįgalumo, dėl e, religinių pažiūrų ir panašiai. Darbo rinkos e, tyrimas nėra e, priemonė, kurią reiktų, kurią reiktų papildyti šią informaciją. Mums reikia gauti tik tai darbo rinkos informacijos. Mes neturėtume stengtis įtraukti tokią informaciją, kuri uh, gali kelti grėsmę tiems žmonėms, kurie yra tyriame. tyriami. Mes turime konkretų e, tyrimą dėl neįgalumo. Jeigu norite informacijos apie tai, yra kita. E, kitas teisinis instrumentas tam. Ir jeigu norite kitos informacijos, yra kitų e, teisės aktų, kurie, kuriuose galite rasti reikiamus atsakymus. Dabar dėl to tyrimo E, labai sunku gauti informaciją iš žmonių apie tikėjimą, apie um, tautybę. Tai yra labai jautri informacija. Turime būti labai atsargus, kai renkame savo informaciją tyrime. Uh, nes kitaip mes negausime mums norimos informacijos, todėl labai labai atsargiai reikia į tai e, žiūrėti. Pavyzdžiui, konkrečiai kalbant apie negalę, tai mes turime tam atskirą tyrimą. Dabar dėl deleguotojų teisės aktų. Manau, kad komisijos pasiūlyme. Mes pasiūlėme, kad į struktūrinių vertybių sąrašą būtų įtrauktas atitinkamas apibrėžimas. Mes siūlėme, kad būtų e, naudojami deleguotieji teisės aktai. Tačiau, kaip jūs sakėte, gali būti, kad bus paliktas, paliktos įgyvendinamosios priemonės. Dabar dėl finansavimo. Uh, priemonių. Manau, kad komisija iš tiesų mano, jog nėra priimtina tai, jog dotacijos būtų mokomos fiksuotomis išmokomis. Manau, kad reikėtų būti lankstiems įgyvendinant šitą reglamentą. Taip pat buvo keliamas klausimas dėl pasirinkto darbo jėgos modulio. Mes planuojame temas kartu su komisijos užimtumo generaliniu direktoratu. Dėl jaunimo dar prieigos prie darbo rinkos. Ačiū. Euh, Madame la rapporteure. I'm very thankful for all remarks for shadow report. Pranešėja, labai dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už jūsų pastabas. Aš suprantu, kad jūs labai išsamei išnagrinėjote šitą dokumentą. Dėkoju ir komisijai, nors jūs tiesiogiai tame nedalyvaujate. Turiu pasakyti, kad mes jau buvome susitikę su Eurostato atstovais, iškėlėme klausimų, gavome atsakymų ir aptarėme mūsų galimus pasiūlymus. Dėl pasiūlymo įvesti daugiau pasirenkamų klausimų ir atsakymų. Pirmoji mano reakcija būtų tokia, ne čia, o kur? Noriu pabrėžti, kad tai yra specialus tyrimas ir buvo paminėta pagrindinių laisvių hartija. Visu, visos priežastys, galimos diskriminacijos priežastys, kurios minimamos hartijoje, yra tyrime atspindėtos kaip pasirenkamas klausimas. Aš kalbėjau apie nediskriminavimo strategiją mes turime daug galimybių, kaip išanalizuoti šiuos jautrius klausimus. Tačiau yra daug metodų, kaip tiksliai ir anonimiškai surinkti šiokius, šios duomenis. Kai šis pranešimas pirmą kartą pasirodė 2007 metais, kai kurios politinės frakcijos tam labai prieštaravo. Tačiau tuo pat metu vyko e, susiremimai, neramumai Paryžiaus priemešiuose. Dėl, taip tariant, paslėptos diskriminacijos. ir niekas neprieštaravo ir pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai susitarė dėl priemonių, teigiamų priemonių padėsiančių kovoti su diskriminacija ir jos vengti. Taip pat kalbame apie horizontalėją direktyvą. Taigi, suprantu, kad šis pasiūlymas labai kontroversiškas ir labai tikiuosi, kad mes galėsime jį aptarti Mes, kaip politikai, turime būti pakankamai drąsūs, eiti į priekį su tokiais pasiūlymais. Kitaip, tai praranda prasme, jeigu mes tikrai norime rimtai kovoti su diskriminavimu. Be abejo, mes aptarsime šios techninius aspektus, o savo komentaruose jūs juos paminėjote. Be abejo. Terminas mus spaudžia, pakeitimus turime pateikti iki rūpjūčio pabaigos, tačiau vis dar tikiuosi, kad mes turėsime laiko diskusijoms gal jau, gal dar turėsime to, tam laiko rūpiučio pabaigoje ar rugsėjo pradžioje tenu les propos euh, qui relèvent de la présidente je n'ai plus rien à faire ce n'est qu'à confirmer Kaip pirmininkė neturiu ką pridurti. Aš pritariu tam, ką sakė pranešėja dėl laiko terminų ir dėl um, to termino, iki kada galima teikti pakeitimo pasiūlymus. Ehm, ketiname balsuoti dėl šiandienos projekto rugsėjį. Dabar galime pereiti prie 26 darbo atvarkės punkto, tai yra Filipo Bulan nuomonės projektas dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą. E, tai yra nuomonės projektas, kuris teikiamas ITRE komitetui, kuriame yra rengiamas pranešimas savo iniciatyvą ir pranešėjas Reinar Butikov. Pranešėjai prašome suteikiamas žodis, pristatykite šį nuomonės projektą. Dėkoju pirmininkė. Tikrai labai sunku apsiriboti tik tai keliais žodžiais. E, tikiuosi, kad vėliau bus pateikta labai daug e, pakeitimo. Mm, tik mūsų pagrindinis tikslas – mūsų komitete yra, kad kuo daugiau žmonių dirbtų. Ką reiškia reindustrializacija? Reiškia investicijas, tikslinės investicijas e, kurios turėtų būti diversifikuotos, e, turėtų būti kūriamos naujas technologijos, tačiau tuo pat metu turi būti užtikrinama, kad e, mūsų senosios pramonės, pavyzdžiui, plieno sektorius, tekstilės pramonė taip pat turi būti remiamos. ES turi žinių ir turi galimybių sukurti naujas rinkas ir konkuruoti pasauliniu lygmeniu Yra daug e, iniciatyvų, kurių mes galime imtis. Pavyzdžiui, apmokyti jaunimą, kad jie įgautų įgūdžių reikalingų darbo rinkai. Tai yra tos sąlygos, kurios reikalingos reindustrializacijai ES. E, labai svarbu, kad būtų skatinamas konkurencingumas ir taisyklės, konkurencingumo taisyklės turėtų būti parengtos parengtos tokios, kurios būtų naudingos mūsų įmonėms. E, be to turėtų būti sukurti informaciniai centrai, e, kurie teiktų informaciją verslininkams apie veiklos išlaikymą Europoje arba perkelimą Europos viduje. E, turėtų būti organizuojam, organizuojamos institucijų iniciatyvos, E, skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, ir e, taip pat turėtų būti kuriama tokia aplinka, kuris skatintų naujų įmonių atsiradimą, turėtų būti skatinama verslumo dvasia, taip pat ir įmonių konkurencingumas. Mažos ir vidutinės įmonės turėtų būti skatinamos dirbti ir kitose šalyse. Tokie turėtų būti mūsų tikslai. Įtrė komitete parengtame pranešime yra daug puikių idėjų. IMKO komitetas pateikė savo nuomonės projektą, taip pat ketina pateikti ir savo pasiūlymus. O mūsų komitetas turi mm, pateikti aiškiai žinę, kad mums reikalinga stipri pramonė, nes būtent tai sukurs darbo vietas. Esu pasirengęs pateikti papildomos informacijos, o jeigu turite pastabų dėl šio nuomonės projekto, esu pasirengęs išklausyti. Ponas Darden. Ačiū pirmininkė. Turiu pritarti nuomonės referentui, taip pat ir jo išsakytiems komentarams e, dėl to, kad labai svarbu sustiprinti pramonę Europoje. Būtent taip būtų kūriamos darbo vietos, o darbo vietos yra reikalingos daugelį sektorių. Mes neturime apsiriboti tik tai inovatyviais sektoriais, turėtumėm skatinti verslumo dvasę visoje ES. Būtina investuoti į apmokymus ir į stažuotas. Reikia skirti e, tinkamas e, lėšas šiam tikslui, e, daugiau nei numato MFF ar 2014 metų biudžetas būtina stiprinti socialinį dialogą. Ir šiuo atžvilgiu turiu apgailestauti, kad e, savo iniciatyvą parengtas e, nuomonės projektas, kurį parengė Aleksandras, nebuvo įdomus komisijai, nes man atrodo, kad e, ten yra daug dėmesio skiriama socialiniam dialogui dėl mažų ir vidutinių įmonių. Ir akivaizdu, kad mūsų pramonė ES turėtų remtis ne tik tai didelėmis įmonėmis, tačiau ir mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Todėl, kad įmon, tokių įmonių skatinimas turėtų būti skatinamas, jų atsiradimas turėtų būti skatinamas, kaip ir jų vystimasis. Taigi tai galima pasiekti, jeigu bus supaprastinta administracinė našta. Toliau dar vienas dalykas, į kurį galima būtų pasigilinti ir um, įtraukti į pakeitimą, tai yra parama tyrimui ir plėtrai. Kaip sakiau anksčiau, mes neturėtume apsiriboti tik tai e, keliais sektoriais. Reikėtų galvoti apie visus sektorius, nes būtent uh, jie gali turėti naudos iš tyrimų ir plėtros. Todėl uh, pastarėjai turėtų būti remiami. Dėl um, tarptautinio priekybos dėrybo E, manau, kad reikėtų elgtis atsargiai, kad e, pernelyg greitai nebūtų sudaromi laisvos prekybos susitarimai. Ir kad e, nebūtų pamirštama, kad mes patys turime vystyti savo pramonę. Reikia elgtis atsargiai ir elgtis tinkamai. Komisija yra patvirtinusi puikių iniciatyvų šioje srityje ir būtų puiku, jeigu tos iniciatyvos būtų pritaikytos įvairiuose sektoriuose. Taip pat e, norėčiau sužinoti, ką pasako komisaras Tajanė, e, kuris e, yra atsakingas už šią sritį. Gal reikėtų sustiprinti sąjungos įgaliojimus pramonės srityje, parengti tikrą pramonės politiką, kaip pavyzdžiui bendroji žemės ūkio politika. Tokiu būdu mes galėtumėm koordinuoti veiksmus e, pramonės vystimosi srityje Europos Sąjungoje. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Ne. Komisija? Ne. Nėra būtino. Tuomet atsiprašau, labai trumpai nebent. Dėkojame už, dėkoju už komentarus. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų dėl pagrindinių sąlygų, įskaitant visus sektorius ir prietinės, aišku, turime prietinetinių sričių, tačiau reikia nepamiršti kitų sektorių. Ir buvo iniciatyvų skatinančių įgūdžių mm, plėtojimą. Na ir pagaliau dėl minties dėl bendrosios pramonės politikos. Na, mes iš esmės tokią rengiame, bandydami susijęti vairios komisijos politikas ir šias mintis mes toliau plėtosime. E, Prieš suteikdama žodį pranešėjai norėčiau e, pasakyti, kad mano nuomonė reikia atsižvelgti ir į procedūrą, kurios laikosi Europos komisija dėl tinkamumo patikrinimo. Galbūt būtų galima ir panalizuoti kai kurios teisės aktus konkurencijos prasme, galbūt netgi ir aplinkosaugos prasme ir pažiūrėti, kokį poveikį tai turėtų teisės aktams, kurie susiję su mūsų bendrovėmis Taigi pranešiau Jums žodis užbaigti šią diskusiją. Ačiū pirmininkė, ačiū už šią pastabą. Dėl tinkamumo patikrinimo ir noriu taip pat padėkoti Frederiku Dardenui ir komisijai už komentarus. Aš nemačiau jokių kliučių eiti į priekį ir parengti produktyvų bendrą tekstą. Taigi lauksiu pakeitimų, kolegų pakeitimų ir esu įstikinęs, kad galėsime užbaigti nuomonės rengimą ir perduoti ją pagrindiniam komitetui. Tai tiek, ačiū pirminkė. Ačiū terminas pakeitimams įskaitant. Tai yra Liepos 15 diena. Juos analizuosime rugsėjo 18 dieną o balsuojame 25, nes įtre komitetas nori gauti rugsėjo ir po to balsuoti spalio mėnesį plenarinėje sesijoje. Na ir toliau pakalbėsime apie dėrybas su taryba dėl demografinės statistikos. Čia jau vyko trys trišaliai susitikimai, paskutinis įvyko praėjusį vakarą. Taigi prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Čia buvo trečiosios darybos. Ir mm, čia kalbėjome apie gyventojų įprastinės gyvenamąją vietą, 18-19 punktus, ketvirtas straipsnis buvo aptartas taip pat, septintas ir aštuntas straipsniai dar turėjo būti aptarti ir išlygų e, Išlygų klausimas dėl 8 A straipsnio bei priežiūros sąlyga. Per trečiąjį trišalį sustikimą buvo pasiektas susitarimas dėl pirmingaujančios, pateik, gavus pirmingaujančios valstybės pasiūlymus, teisininkų, lingvistų, į teisininkų lingvistų nuomonę taip pat atsižvelgta dėl penktojo straipsnio, trečio, ketvirto, penkto, dėl pirmosios ir ketvirtosios konstatuojamosios dalies ir 18, 14 straipsnio 8 dalies. Ir dar vienas trišalis susitikimas bus rugsėjo mėnesį, po to dokumentas bus grąžintas komitetui. Ačiū. Euh, bien euh, bravo monsieur le rapporteur. Puiku, Noriu pateikti dar vieną pastabą. Deja, šio klausimu daugiau trišalių darybų nebus, tiesiog lauksime rezultatų iš koretaro. Tikiuosi, kad tie rezultatai bus baigtiniai. Laukiam atsakymo į du klausimus. Vienas e, tarybos išlygų panaikinimas ir antras dalykas, Europos parlamentas prašė, kad komisija parengtų ataskaitas, kai mes prašome, kad į tai darytų nekonsultuodamėsi su valstybėmis tarimis, o savo atsakomybę. Nes tai gali būti problematiška. Tiems, kurie čia dar yra salėje, norėčiau paminėti, kad e, komisija norėtų duomenų apie demografinę statistiką, apie gyventojų judėjimą ir surinkami duomenys būna surinkami ne taip greitai, kaip norėtume. Tačiau mes norim, siūlome naują mechanizmą, kad geriau būtų galima suskaičiuoti gyventojus valstybėse narėse, kad būtų galima geriau suprasti ir turėti patikimus skaičius dėl gyventojų skaičiaus ir dėl svorių padalymo tarybo, taryboje. Taip pat ir gyventinant ES politiką svarbu žinoti, kiek gyventojų yra valstybės narėse. Tačiau viena dalyka, vienas dalykas, kaip tai turi poveikį e, tarybos e, balsų pasiskirstimui ir kaip po to šie skaičiai taikomi skirstant lėšas. Tačiau čia nekalbam apie tai, kaip tą statistiką panaudoti parlamento narių skaičiui. Čia atrodo yra netitikimas. Tačiau grįžime prie šio klausimo rugsėjo mėnesį ir balsuosime dėl šio klausimo, kai bus baigtas svarstyti korepere. Na ir pagaliau 27 klausimas. Noriu pasveikinti Europos socialinių partnerių atstovus. Noriu padėkoti visiems, kad atvykote pas mus apskeisti nuomonėmis. Jau kuris laikas e, praėjo ko, e, nuo to laiko, kai paskutinį kartą kalbėjome su socialiniais partneriais, tai džiaugiamės, kad atvykote į mūsų komitetą. Labai greitai praėjus, labai mažai laiko e, prieimus veiksmų planą dėl jaunimo užimtumo apie ką kalbėjome, kai čia lankėsi pas mus primkaujančios Lietuvos atstovai. Na ir kaip įprasta, norėčiau steigti žodį Maksim Sirutį, Business Europe, Europe atstovai. Pabandėme išdalyti laiką pasisakymui, pasisakymams tačiau galite laisvai reikšti savo nuomonės. Žinote, kad šis sustarimas priimtas neseniai ir norime sužinoti dabar, kuo galėtų padėti Europos parlamentas. Prašom, jums laiko maždaug 7 minutės. Um, Ačiū už pakvietimą. Norėčiau pristatyti veiksmų planą dėl jaunimo užimtumo. Dėrybos dėl e, šios iniciatyvos prasidėjo 2012 m. rugsėjo mėnesį ir baigėsi 2013 m. balandžio mėnesį. Per septyneris mėnesius mes sugebėjome pasiekti susitarimą. Susitarimas yra geras, subalansuotas, socialiniai partneriai prisideda prie sprendimų, E, kurie turėtų būti priimami nacionaliniu lygmeniu. Mes e, identifikavome įvairius sprendimus, į kuriuos e, reikia atsižvelgti nacionaliniais lygmenimis. Prie šio susitarimo prisijungė ir darbuotojai, ir darbdaviai, O socialinių partnerių vienas iš e, vaidmenų yra surinkti informaciją apie esamas praktikas, identifikuoti naujas praktikas ir užtikrinti, kad socialiniai partneriai vyriausybės e, dirbtų kartu e, su nacionaliniais parlamentais, taip pat ir kad būtų bendradarbiaujama su institucijomis ES lygmenio geriausios praktikos padės mums identifikuoti e, geriausius e, pavyzdžius, kuriuos būtų galima paskleisti. Dėl jaunimo užimtumo susitarimo jis buvo parengtas laiku, nes e, visai neseniai buvo aptarta labai daug iniciatyvų, viena iš jų buvo Europos garantijų iniciatyva, Leipzigė buvo priimtas sprendimas dėl E, pameistrystės alijanso. Todėl labai svarbu, kad būtų pradėtos diskusijos ES lygmenių dėl visų iniciatyvų, kurios duotų apčiuopiamų rezultatų. Kalbant apie mūsų pasiektą susitarimą, mes matome, kad būtina sukurti užimtumo galimybės e, jaunimui ir taip būtų užtikrintas e, augimas ekonominis augimas Europos Sąjungoje. Reikalingos e, tvirtos makroekonomikos e, politikos. Taip pat e, labai svarbus ir švietimo politikų indėlis į užimtumo sritį. Mes siekiame dinamiškos atviros darbo rinkos, švietimo ir užimtumo politikos, jeigu tinkamai parengtos, prisidės prie E, užimtumo skatinimo. Kalbant apie švietimo sritį, norėčiau paminėti keletą e, e, naujų iniciatyvų. Mes surinkome informaciją apie praktikas valstybėse narėse ir konkretus pavyzdžiai yra pateikiami priedę prie sustarimo. Pavyzdžiui, yra puikių pavyzdžių iš Danijos, kur yra organizuojamos e, stažuotės, pameistrystės e, įmonėse. Tai yra mokymų dalis ir tokios e, dvilypės švietimo sistemos skatinimas valstybėse narėse yra labai svarbus skatinant užimtumą. Taip pat mes per, mes žiūrime, kokios galėtų būti įgyvendintos reformos darbo rinkoje, kaip būtų galima sumažinti kliūtis jaunimui, e, kurie nori dalyvauti darbo rinkoje, e, įvertinome darbo jėgos kaštus. Dar taip pat norėčiau paminėti pavyzdžių iš Švedijos. E, Švedijos socialiniai partneriai inžinerijos ir techniniuose sektoriuose priėmė sprendimą dėl tam tikrų sprendimų, kurie turėtų būti taikomi jaunimui iki 25 metų amžiaus. Taigi jaunimas e, iki 25 metų amžiaus E, dėl jų, dėl jų e, socialiniai partneriai sutarė dėl e, įdarbinimo kontraktų, kurie, kurių trukmė yra 12 mėnesių. Kontraktai gali būti atnaujinti. Kontraktuose yra numatomas ir atlygis už atliktą darbą, taip pat ir numatomas atlyginimas už tą laiką, kuris yra praleistas mokymuose įmonėje. Laikomės nuomonės, kad tokios iniciatyvos galėtų būti pateiktos e, kaip puikus pavyzdžiai, nes e, tokie pavyzdžiai paskatintų įmonės e, įdarbinti jaunimą. Toliau dar vienas dalykas yra susijęs su verslumu. Reikėtų šiuo atžvilgiu pabrėžti švietimo e, reikšmę, skatinant verslumo dvasę Europos Sąjungoje. E, švietimo pradžioje taip pat turėtumėm kalbėti ir apie tikslinę paramą jauniems e, verslininkams. Turime puikių pavyzdžių iš Italijos, kur buvo įgyvendinta bendra Unit Credit banko, konfindustrijos ir jaunų verslininkų iniciatyva. Taip pat laikomės nuomonės, kad mūsų siūlomi sprendimai yra konkretus, sprendžiantis bendrą jaunimo nedarbo problemą. Mes kalbame apie mokymą, apie perėjimą į e, darbo rinką ir verslumą. E, pasiūlymais mes atremtumėm trumpalaikius krizės e, rezultatus ir e, taip pat spręsime jaunimo nedarbą ilgalaikėje perspektyvoje Europoje. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, na jūs tikrai labai sparčiai kalbėjote, bet sutilpote jums skirtą laiką. O dabar norėčiau e, žodį suteikti Patrikui Itker, it kuris kalbės etuk vardu. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie mūsų darbo programą, dėl kurios mes sutarėme su e, socialiniais partneriais 2012 metais, numatė e, konkrečius prioritetus e, užimtumo srityje. Daugiausia dėmesio skiriama jaunimo nedarbui. Per septynerius mėnesius mūsų dėrybų kiekvieną dieną tūkstantis jaunų žmonių e, tapdavo bedarbiais, stodavo į bedarbių gretas. Taigi tai parodo, kad veiksmų reikia imtis nedelsiant. E, pradėjome, kaip minėjau, dėrybas dėl sustarimo 2012 metais ir e, kai rinkome informaciją, vadovavomės būtent tuo laikotarpiu sukauptais duomenimis. Tai kalbant apie pagrindų sustarimą, tai jau trečiasis pagrindų e, sustarimas, pirmieji buvo susijęs su mokymusi visą gyvenimą ir e, lygybę. Na, dėrybos buvo tikrai labai gyvos ir norėčiau pritarti tam, ką pasakė Maksimas, kad galiausiai buvo parengtas subalansuotas tekstas. Mes galime tikrai kiekvienas e, organizacijos narys gali pasirašyti po juo. Mes atstovaujame profsąjungas, todėl labai mums e, svarbu, kad e, na, nedarbo problemos būtų sprendžiamos ne vien tik tai per darbo rinkos restruktūrizavimą reikalingos ir makroekonominės politikos. Uh, Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikalingas ir solidarumas tarp kartų. Negalima dėmesio sutelti tik ties jaunimu ir ignoruoti, pavyzdžiui, pagyvenusius asmenys, kurie turi darbo patirties. Taigi mes turime spręsti nedarbo problemo kaip po tokį apskritai. Lab, Daugelį šalių nedarbo lygis e, ženkliai išaugo, nepaisant to, kad buvo imtasi nemažai priemonių. E, ypač nedarbas išaugo tarp jaunimo. Ir e, šiai problemai spręsti mūsų manimų yra labai svarbi jaunimo garantijų iniciatyva. Džiugu, kad pagaliau buvo pasiraut, pasiraitotos rankovės ir pradėta ieškoti sprendimų šiai problemai. Pagaliau, kad sprendimai buvo rasti. Šimtas šešiasdešimt šeši eurai kiekvienam žmogui e, bus skirta nedarbo problemai spręsti. Vokietijai tos sumos yra daug didesnės. Ir tai rodo, kad 6 milijardai eurų tikrai nėra pakankami, jeigu mes norime išspręsti nedarbo problemą. Pagalvokite, kiek pinigų buvo skirta, kad išgelbėti būtų bankai. Jeigu palyginsime tas sumas, tai ši suma tai tik tai yra lašas jūroje. Uh, Taip pat dėrybose mes įvertiname situaciją įmonėse, žiūrėjome, kokie yra jaunų žmonių siekiai. Norime, kad šie žmonės būtų pasirengę integruotis į, į įmonės. Mes pasisakome už judumą, bet pasisakome prieš protų nutekėjimą. Uh, E, šimtai tūkstančių žmonių bėga iš e, kai kurių šalių ir būtent tai sukelia joms e, didelių problemų. Galbūt trumpalaikėje perspektyvoje nedarbo, nedarbo sumažės, tačiau kaip ilgalaikėje perspektyvoje valstybės narė susigražins tuos žmonės, kurie persikėlė gyventi kitas šalis. Taip pat mes kalbėjome apie mokymus, apie lygybės užtikrinimą Ir um, diskusijų metu e, paaiškėjo, kad visos tos stažuotės įmonėse tai yra tik tai pirmas žingsnis, e, leidžiantis e, žmonėms įsidarbinti. Pasisakome taip pat ir už verslumą, tačiau mm, reikėtų galvoti ir apie veiksmus, kurie būtų kaip ir atsakingi socialinė ir aplinkos sauginė prasme. Pagrindų susitarimas yra pasirašytas ir tokiu būdu mes e, užtikriname, kad pirmojo seminaro metu, kuris buvo organizuotas e, Romoje ir kurioje dalyvavo keturių šalių atstovai, mes galėsime pristatyti e, šį pagrindų e, susitarimą. Taip pat mes ketiname mobilizuoti visus mūsų narius, kad kartu su jomis mes galėtumėm paskelbti karą jaunimo nedarbui. E, Labai ačiū. Dabar Lilian Valinski. UNP vardu. Taip, e, jaunimo nedarbas yra labai svarbus žmogiškas prioritetas ir kaip buvo sakyta, mes dirbsime ties tuo, mes labai der, e, didžiuojamės e, tuo, ką mes pasiekėme per dėrybas manome, kad e, tai, ką pasiekime mes, padaryta labai laiku. Yra susikoncentruota ties pagrindinėmis problemomis, tai yra jaunimo nedarbas, e, galimybė jiems susirasti darbą ir taip pat įmonių e, galimybės samdyti jaunus žmonės. Mes parengėme 80 rekomendacijų, ilgalaikių ir trumpalaikių, kurias mes skiriame savo nacionaliniams socialiniams partneriams ir e, valdžios institucijomis tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Tai buvo e, švietimo, mokymosi, perinimo laikotarpio ir verslumo srities rekomendacijos. Norėčiau paminėti pagrindinės, kurias mes manome esant labai aukšto prioriteto jos svarbios ir jaunimui, ir smulkiam ir rytiniam verslui. Paimkime e, švietimą. E, Net nėra galimybių jaunimui įgyti reikiamų įgūdžių. Čia reikia pabrėžti e, pameistrystės tradicijas. Pavyzdžiui, tokių tradicijų yra daug Vokietijoje, Austrijoje jie tos programos egzistuoja, tačiau reikia jas e, suintensyvinti. Dabar dėl gebėjimų pakeisti profesiją. E, žinome, kad rinkoje, e, rinkos poreikiai ir turimi jaunimo įgūdžiai nesutampa, todėl reikia sudaryti galimybės jaunimui pakeisti savo įgūdžius, įgyti tuos, kurių reikia darbo rinkai. Ir taip pat svarbu pripažinti neformales kompetencijas ir kvalifikaciją, kad galėtume panaudoti ypatingai mažesnę kvalifikaciją turinčius e, jaunuolius. Dabar dėl užimtumo, kaip jau minėta, e, susidurėme su per dideliu E, jaunimo užimtumo, per didelis jaunimo užimtumo kaštais ir mes e, turime užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, kurios padėtų jaunimui įsidarbinti, gauti pirmąjį savo darbą, kad jie galėtų dirbti tinkamomis sąlygomis e, savo pirmoje darbo vietoje. Na ir dabar dėl verslumo, dėl verslumo dvasios įdėgymo. Uh, raginama kurti verslumo kultūrą, e, padėti darbuotojams, jaunimui susiformuoti e, verslumo požiūrį ir skatinti verslumą tarp darbuotojų. Tai labai lanksti, turi būti, tai turi būti labai lanksti priemonė. Svarbu atsižvelgti į e, Europoje esantį jaunimo nedarbo lygmenį ir taip pat pasinaudoti egzistuojančią praktiką, kuri gali įkvėpti kitus žmonės. Tačiau norint būti labai efektyviems, svarbu, kad reik, remtumėmės vadovų tarybos priimtais sprendimais, rekomendacijomis dėl jaunimo nedarbo, Ir svarbu, jog jaunimo veiksmų planas e, įkvėptų mūsų veiksmų struktūrą. E, svarbu nepamiršti ir smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo priemonių, nes e, tai paskatins darbo vietų kūrimą. Ačiū. Kitas pranešimas. Iš Ekosoko. Ačiū, gerbiami parlamento nariai. Ir aš norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad pakvietėte mus čia dalyvauti ir kad mes galime pristatyti savo veiksmų programas kaip buvo sakyta, mes manome, kad jaunimo užimtumo e, pagrindų programos yra susijusios su socialiniu partneriu įsipareigojimu e, įdėkti sąlygas, kad jaunimas galėtų dirbti. Ir Yra daug veiksmų, kuriuo mes ėmėmės ir mūsų programos parodo daug sričių, kur reikia sutelkti pastangas visiems socialiniams partneriams. Ir iškelsiu tris pagrindinius klausimus. Pirmiausia, svarbu skatinti darb, darbo patrauklumą tose srityse, kur e, darbo, viet, darbo darbuotojų trūksta, pavyzdžiui, sveikatos apsaugoje, apsaugos srityje arba švietimo srityje. E, reikia didinti e, samoningumą, supažindinti žmonės su tuo, kokios egzistuoja užimtumo galimybės. Tai labai svarbu ypač atsižvelgiant į tai, kad daug kur trūks darbo vietų kai kuriuose srityse. Taip pat e, reikia teikti informaciją e, švietimo įstaigoms ir darbdaviams, kad jie tinkamai reklamuotų savo turimas darbo vietas, kad jos taptų patrauklios. Ir tai taip pat yra įtraukta į mūsų pagrindų veiksmų programas mm, ir į tai reikia įtraukti ir kolegijas, ir e, mokyklas, galima organizuoti atvirų durų dienas, e, per kurias žmonės, jauni žmonės gali susipažinti su egzistuojančia darbo rinka. E, reikia užtikrinti, kad švietimo programos atitiktų darbo rinko poreikius. Kitas svarbus aspektas yra uh, investavimas į švietimą. Tai akivaizdžiausias dalykas. Analizė parodo, kad visoje Europoje švietimo išlaidos mažinamos. Reikia daugiau investuoti į švietimą. Tai yra svarbi mintis, kuri buvo e, išdėstyta mūsų e, pagri, veiksmų programuose. E, reikia dar ir dar pabrėžti, jog reikia skatinti tinkamas e, profesinio ūkdymo ir švietimo sistemas, jos turi numatyti įvairias mokymosi galimybės. Daug metų buvo rodoma įvairiausia geriausia praktika, kuri parodo, jog tvari plėtra labai sukuria didelę pridėtinę vertę. Labai ačiū. Alejandro Serkas, po to Ema Kostilijo. Alejandro, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, labai džiaugiamės, kad e, turime čia keturis prelegentus, kurie atstovauja socialinius partnerius. Mano pirmieji žodžiai kaip socialisto turėtų būti sveikinu, nes jūs iš tikrųjų įrodėte, ko esate verti tokiais sunkiais Europai laikais. Manau, kad reikia pripažinti, kad čia yra ne tik jaunimo problema, problema susidarėme visi. Nes kai buvo kalbama per Europinės kampanijas, jaunimas yra mūsų ateitis. Jeigu neturėsime jaunimo, neturėsime ateities. Ir matome, kaip sunkiai kai kuriuose šalise pavyksta užtikrinti ateitį e, ateitį, ne tik priimtinas gyvenimo sąlygas, bet ne tik padarės, bet ir e, ores pragyvenimas sąlygas ir tai gali kelti įvairiausių problemų ateityje, kaip žmonėms kurti šeimą, jeigu jie susiduria tokiamis problemomis, kai jaunimas 30-35 metų negali rasti darbo arba darbas yra toks nepadarus, kad jie negali prisimti jokių įsipareigojimų ateičiai. Taigi aš norėčiau pasveikinti Jūs už, su tuo, ką Jūs darote ir šias problemas turime spręsti, aišku, kartu. Ši programa taip pat ir, tai ir bus mums galimybė dirbti kartu institucijoms. Taip pat e, esame patvirtinę pranešimą savo iniciatyvą panašią temą. O dabar klausimas, kaip visuomenė institucijos ir verslas galėtų dirbti kartu, spręsdami jaunimo nedarbo klausimą. Kas svarbiausia socialiniam dialogui? Mūsų patirtis rodo, kad šalise, kur geriausiai šios problemos sprendžiamas, tai yra dėl to, kad yra aukštas socialinės atsakomybės lygmo Austrijoje, Suomijoje, Danijoje, Švedijoje. Socialinis dialogas yra aukšto lygmens, yra aukštos kokybės. Taigi, ar galima turėti suvienytą visuomenę, kai jaunimas vertinamas ne tik kaip e, pigios darbo jėgos šaltinis, bet yra investicija į ateitį, į galimybės. Taigi, aišku, tokie sustarimai pasiekiami ne kasdien. Ir, pavyzdžiui, toks sustarimas e, kaip e, sustarimas su Business Europe organizacija. Galbūt tokių sustarimų bus daugiau. Svarbu, kad būtų suprantama, ne vien tik rinka gali rasti kelią išbristi iš šios padėties. Turime visi dirbti e, veiksmingai, draugiu, kad spręstume bendras problemas. Dėl šių iniciatyvų mūsų frakcijai kyla tam tikrų problemų, nes ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Pirmiausia, jaunimo garantija. Atrodo, kad žodis Europa čia jau išnyko. Europa atrodo nebeturi pakankamai išteklių, kad galėtų finansuoti tas garantijas žymesnių lygmenių. Taip pat nerima kelia tiek mums, tiek jums darbo vietų kūrimo, švietimo galimybių problemos, mes pamirštame, kad Europos lygmuo turi užtikrinti kokybę. Negalime kalbėti vien tik tai apie struktūrinės reformas, atlyginimo mažinimą, nes visa tai prieštarauja mąstymui apie ateitį. Jeigu ir išspręsime trumpalaikės problemas, liks ilgalaikės. mūsų neturėtų vilioti trumpalaikiai sprendimai, kurie galbūt išspręs problemas dabar, tačiau liks problemo ateityje. Na ir ar šis dokumentas bus plėtojamas toliau socialinių partnerių, ar turime mechanizmų tai daryti, stebėti situaciją, nes, žinoma, parlamente mes galėtume daryti tai kartu su jumis, galėtume analizuoti, kas vyksta valstybės narėse kaip komisijos ar tarybos ir parlamentos kurtos programos veikia. Tokiu būdu būtų galima sukurti grįžtamosios informacijos mechanizmą, kurią panaudotume ne tik dabar, bet ir ateityje. Dar kartą noriu pasveikinti Jūs ir tikiuosi, kad galėsime E, šią procedūrą panaudoti, sprendžiant ir kitas problemas. Ačiū, Ema. Ačiū, pirminkė, prižadau, kad kalbėsiu lietai. Atsiprašau e, vertėjų. Pirmiausia, dėkoju prelegentams. Šis dokumentas tikrai buvo laukiamas. Aš esu iš Airijos ir mes turime didžiulių problemų tiek dėl jaunimo nedarbo, bet taip pat ir dėl emigracijos. Patirime didžiulį smegenų e, nutekėjimą, kai geriausi žmonės verčiami emigruoti ir jie pasinaudoja ne judumo ES ribose galimybę, bet emigruoja į Australiją, Kanadą, Junktinės valstijas. Tai yra didžiulė problema. Jaunimas, kurie neturi darbo Airijoje, reiškia, kad nedarbas turi korozinį poveikį visuomeniai, jie, jaunimas susvetimėja, jie jaučiasi visiškai nepritapę. Todėl labai pavojinga, kai e, jaunimas e, šlaistosi gatvės, gatvėmis be tikslo, pasakmės, socialinės pasakmės gali būti nepataisomos. Na, o šio parlamento prioritetas reiškia, kad tai buvo ir Airijos pirminkavimo prioritetas. Ir man buvo malonu, kad buvo pasiektas sustarimas dėl jaunimo garantijų, kam bus skirta 6 milijardai eurų. Tačiau aš manau, kad svarbiausia yra smulkios detalės. Dar reikės nuveikti daug įgyvendinant jaunimo garantiją. Kaip, kuo jis skirsis nuo kitų labai gerų socialinio fondo sistemų, kaip vyks įgyvendinimas, ar mums pavyks e, pasiekti NITS kategoriją, tai žmonių, kurie nesimoko, nedirba, kaip užtikrinsime, kad jeigu mes įtrauksime jaunimą per jaunimo garantijų sistemą, e, jos įtrauksime šešeriams mėnesiams ar metams, kas bus, kai jiems bus pasakyta, kad jiems nebus jokios paramos e, kitiems dviems metams. Tokie dalykai man kelia nerima. Kiti dalykai, kurie man kelia nerima, yra tie, kad, tai, kad jaunimas, kuris dirba, dirba laikinai, dirba nepilną darbo dieną, dirba sunkiamis sąlygomis, praranda padaraus darbo pojūtį ir netgi jeigu jaunimas užsima ir padarių darbų, pavyzdžiui, mokytojo ar slaugo, slaugės darbų, sudarydami ir palankius, palankės sutartis. Kartais jaučia, kad trūksta solidarumo su vyresniais profsąjungų nariais, kurie dirba geresnėmis sąlygomis negu jaunimas. Ir paskutinis dalykas dėl kokybės tai bus labai svarbu, kaip užtikrinti, kad darbdaviai, kurie priima e, stažuotis ir panašiai jaunimą, e, jie turėtų išduoti kažkokį tai e, pažymą, kad jie turėtų kažkokį dokumentą baigę tą stažuotę. Toks dokumentas būtų labai svarbu. Manau, kad Yra daug geros medžiagos šiame dokumente. Tiesiog kaip įgyvendinti, ką padaryti Europos lygmenių ir ką reikėtų daryti nacionalinių lygmenių. Čia yra klausimai. Tomas Hendel ir po to Evelyn Regner. Kolegos jau pateikė naudingų komentarų, aš paminėsiu keletą dalykų. Pirmiausia, smegenų nutekėjimas, proto nutekėjimas. Nepakankamai apie tai kalbame, kalbame apie migraciją, kaip čia kalbėjo prieš mane, kai emigruojama į kitas šalis, į kitus žemynus. Aš manau, kad šiandien gerą, gerus įgūdžius turinti žmonės vyksta į Vokietiją, į pramonės centrus ir ten pasilieka jo šalis, kurios patiria ekonominių sunkumų, nukenčia dėl protų nutikėjimo ir ima iš vis stagnuoti, negali kurti darbo vietų. Man atrodo, kad reikia naujos jaunimo iniciatyvos, kurie analizuotų vidaus migracijos procesus. Ar bent jau parodytų, pademonstruotų, kad priemonės skirtos jaunimo nedarbui veikia, ar e, turime išteklių, ar kaip jie panaudojami tie ištekliai, kaip prisideda darbdaviai. Antra, esu įsitikinęs, kad žinote, ką pasakysiu, nors galbūt aš atrodau ir gana piktas. Žmonės priima mažesnį atlyginimą, sutinka dirbti už mažesnį atlyginimą, sutinka dirbti trumpalaikį darbą. Aš suprantu, ką galvoja darbdaviai, jie nori, kad viskas jiems būtų kuo pigiau. Tačiau aš nustebau, kad nieko apie tai nesako profsąjungų atstovai sutartys, darbo sutartys tampa vis trumpesnės, vis už mažesnius atlyginimus žmonės dirba. Tai iš tikrųjų nenaudinga žmonėms, kurie e, nori darbo, žemesnių socialinių klasių užimtumo galimybės yra vis menkesnės. Ir taip skuriamas uždaras ratas. Vokietijoje mes e, turime tokią tradiciją e, dėl tokių priemonių Vokietijoje, kurios e, padeda jaunimą ištraukti iš gatvės. Ir tai pagerina, pagražina pačią re, realybę. Įdomu, kokios yra garantijos tiems E, žmonėms. Jeigu jie įsitraukia į kažkokią e, mokomąją veiklą, tie žmonės, e, aišku, mieliau imasi geros praktikos. Visgi, jeigu žmogus e, neturi tinkamų įgūdžių naujai produkcijai gaminti, naujam, naujam darbui dirbti, tai realybėje e, dažnai tos priemonės nepasiteisina. Realybė yra e, dėja liūdna. Ačiū. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pana Jašlovecka. Ačiū, ponia pirmininkė. Galbūt aš vienintelė šio komiteto narė, kuri rimtai abejoja jaunimo garantijų programa, kurią patvirtino Europos parlamentas. Aš manau, kad mes turime renkti programą, kuri vadintųsi jaunimo galimybės. Erasmus čia būtų pavyzdys. Aš dažnai kalbuosi su jaunimu ir prašau juos įvertinti jaunimo garantijų programą. Erasmus programos kontekste ir jie dažnai sako, kad milijardai eurų skirti jaunimo garantijoms galbūt turėtų būti skiriami Erasmus programai, nes tai viena sėkmingiausių ES programų. Būtent ši programa suteikia tikrą galimybę įgyti patirties, o ne tai, ką minėjo Tomas, ne ta pseudo praktika stažavimasis, bet tikros programos, kurios suteikia patirties. Pažvelkime į Suomijos pavyzdį, iniciatyvas iš apačios. Ne visada viskas baigėsi gerai. Tai mano klausimas, pagal jūsų patirtį, kur daugiausia turėtume skirti dėmesio į gyvendinami jaunimo garantijų programą, kur, kaip išvengti klaidų kaip išvengti, kad programa tiesiog perkels problemas į ateitį, bet jų neišspręs. Labai ačiū. Aš turiu du klausimus ir po to suteiksiu žodį vėl. Pirmasis klausimas susijęs su emigracija. Vėlgi. Žinoma, pagal Romos sutartį užtikrinamas užtikrinama judėjimo laisvė, niekas tuos teisės neginčia. Romos sutarties dvasia yra gerai. Tačiau kalbant apie protų nutekėjimą, tai Ispanijoje yra toks e, judėjimas įsisteigęs, kuris e, stengiasi užkirsti kelią proto nutekėjimui ir stengiasi sukurti e, galimybės žmonėms dirbti savo tevinėje. Aš nesu prieš judumą, tačiau judumas yra kartais dėl savanoriškų paskatų, dėl to, kad žmogus to nori, tačiau kartais dėl to, kad žmogus kenčia savo žemėje. Ir iš tiesų e, nekartą esu patyręs, kad kartais jaunimo norų yra visiškai nepaisoma. E, Berlyne Liepos e, Trečia buvo kalbama apie tai, kaip galima būtų sukurti modelį, kuris atsižvelgtų į vien, iš vienos pusės į demografinę situaciją, į kitą pusę į ekonomikos modernizaciją. Svarbu sukurti tokį modelį, kad mokykla, mokyklų absolventai dažniausiai traukia į šalių centrus, o periferinių, periferiniai, periferinės vietovės neturi jokios ekonominės plėtros galimybės dėl to, kad įgūdžius turinti žmonės išvažiuoja. Ir e, dabar žinome, kad yra sukurtas socialinis modelis, kuris e, tam tikrą prasme kenkia e, Europos ekonomikai. Todėl susidurėme su didžiulė rizika aš peržvelgiau šitą dokumentą, man nesusidarė tokio įspūdžio, kad e, šita dimencija apriepia visus reikiamus aspektus. Jūs sakote, kad reikia papildomų priemonių e, skatinti jaunimo e, užimtumui, kalbate apie makroekonominį disbalansą ir apie ekonomikos atgaivinimą. Tačiau turime žiūrėti plačiau vien augimas e, ta polarizacijos, tos polarizacijos nepašalins, ypač atsižvelgiant į jos įtaką e, e, jaunimo migracijai, talentingo ir nelabai talentingo jaunimo, tai įtakoja abi jaunimo grupės. Toliau dėl antrojo punkto socialinis dialogas, jo reikšmė. Jūs sakėte, kad dėrybos vyko gerai, tačiau apetitas e, auga, galima sakyti, kad mes turėtume siekti didesnių rezultatų ir e, šitą gerąją praktiką mes galėtume išplėsti ir į kitas rytis. Ir jeigu norite pasižiūrėti, e, žvilgterėti ir į kitas rytis, tai reikėtų laikytis auksinės taisyklės. Turime pagalvoti apie tai, Kaip galime išplėsti socialinio dialogo kokybę į kitas e, šalis? Ir šalis, kuriuose e, procesas yra sėkmingas, ten gerai e, dėl, funkcionuoja socialinis dialogas. Ir E, ta, o to šalis, į kurias e, trejetas nori įsikišti, e, tai yra šalis, kur socialinis dialogas neveikia. Reiškia, ir trišalių dėrybų rezultatai ten nieko neduos. Visada kalbamas, kalbama apie įvairius pasipiktinimo objektus, tačiau mes susidurėme su viena rimta problema. Grįžtama prie senų įpročių, senos praktikos, prie tradicijų, darbdavių ir profesinių sąjungų tradicijų. Viskam yra savo pagrindas e, kai įmame visas europinės programas, struktūrinius fondus, švietimo programas, jaunimo garantijas, paimkime viską viename. Jos veikia gerai tada, kai veikia socialinis dialogas. Ir ką mes galime sauliaisti Europos lygmenių? kad E, tai labiau paplistų valstybėse narėse. E, galbūt reiktų ieškoti vieno sprendimo, tai yra gerai skleisti gerąją praktiką. Ir daugiau nematau norinčių pasisakyti, tad vėl suteiksiu Jums žodį. Ir suteiksiu pirmiausia žodį ponui Person. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems Europos parlamento nariams už pasisakymus. Iš tiesų, galima pakalbėti apie įvairius aspektus. Paminėsiu keletą. Pirmiausia, migracijos ir protų nutikėjimo klausimas. Man malonu, kad šį klausimą iškėlėme, nes mūsų organizacija CEP pabrėžė šį aspektą labai dažnai, kad darbo mobilumas neturi būti vertimas panacėja išspręsti visas problemas. Minėjote smegenų proto nutekėjimo efektą. Tai jei paimsime Baltijos šalis ir sveikatos priežiūros sektorių, tai čia yra didžiulių problemų su jaunais profesionalais, bet ir apskritai profesionalais, kurie išvyksta ir tai sutrikdo viešųjų paslaugų teikimą. Tai yra labai svarbus klausimas ir pakartosiu. Tai darbo judumas dabartinėmis sąlygomis, kai yra 50-60 jaunimo nedarbo lygis, 50 procentų jaunimo nedarbo lygis, visai normalu, kad jaunimas ar vyresni žmonės ieško galimybių kitur, tačiau poveikis gali būti ir neigiamas viešųjų paslaugų sektoriuje mes tikrai jaučiame šį poveikį. Tai reikia pabrėžti. Dėl išteklius kovojant su jaunimo nedarbu. Jeigu pažvelgsime į mūsų veiksmų programą, daug kur minima, minimas investicijos į švietimą, produktyvės investicijos, tos priemonės, žinoma, yra labai svarbios Tai jeigu norime situaciją pakeisti, na, kalbant darbdavių vieš, tiekiančių viešasias paslaugas vardu, tai viešųjų paslaugų mažinimas negali būti būdas išbristi iš šios krizės, nors ir mūsų nariai patiria tas tų taupimo priemonių pasakmes įvairiose valstybės narėse. Dėl socialinio dialogo kokybės Aš puikiai suprantu jūsų klausimą. Galbūt sunku pateikti gerą atsakymą, tačiau tai yra labai svarbi problema. Daugelis iš jūsų minėjo gerai veikiančias socialinio dialogo sistemas šalyse, kurios neblogai susidarojo su ekonominė krize, kuri beje dar nesibaigė. Aš vėlgi kalbu darbdavių teikiančių viešasias paslaugas vardu daugelis šalių viešajame sektorioje socialinio dialogo prasme susiduria su didžiuliais iššūkiais dėl krizės. Pažvelkime į komisijos pateiktą pramonės santykių ataskaitą, kur pabrėžiami skirtumai tarp bandymų susidoroti su krize ir krizės neigiamais poveikiais kartu su socialiniais partneriais ar e, vyriausybių taikomomis priemonėmis. Akivaizdu, kad ten, kur dalyvauja socialiniai partneriai, rezultatai yra naudingiesi visoms pusėms. Dar vienas dalykas, tai yra dėl to, kad reikia dirbti kartu. Aišku, kad mūsų veiksmų programoje tai yra pabrėžima. Mes kaip e, socialiniai partneriai ir mūsų nacionalinės organizacijos daug dirbame, skatiname jaunimo užimtumą, tačiau mes ne vieninteliai, visi turi spręsti šį klausimą ir turime tai spręsti kartu. Todėl labai dėkoju už tai, kad jūs pabrėžėte šį konkretų aspektą, daugelis iš jūsų kalbėjusių čia. <clears throat> Ačiū. Thank you, Madam Chair. Being the second speaker, I have the chance. Ačiū kalbu antroji, todėl galiu pasirinkti, į kuriuos klausimus atsakyti. Kalbant apie mūsų veiksmų programą, e, mūsų pagrindų sprend, e, susitarime yra priimtas sprendimas teikti ataskaitas kasmet. Valstybės narės yra e, įpareigotos teikti ataskaitas, tačiau mes e, siekime taip pat organizuoti diskusiją su socialiniais partneriais, kaip tokios e, nuostatos dėl ataskaitų galėtų būti įgyvendintos. E, po trijų metų ataskaitų teikimo laikotarpio bus atliktas situacijos peržiūrimas. Toliau. kaip geriausiai panaudoti jaunimo garantijų iniciatyvą. Taip pat ir su tuo susiję pavojai. Mes pasakėme, kad mums daugiau dėmesio reikia skirti jaunimui, ypač tiems, kurie priklauso tai NEET kategorijai. Taip pat mes išvelgėme riziką, kad atsiras daug spragų įgyvendinant jaunimo e, garantijų iniciatyvą. Todėl reikėtų daugiausiai dėmesio visų pirma skirti tiems, kurie atsidūrė problematiškiausioje situacijoje. Galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, būtent dėl tos priežasties mes teikiame ilgalaikės rekomendacijas valdžios institucijoms ir E, prašome, kad e, jas būtų atsižvelgta, rengiant nacionalinius e, planus dėl to, kaip bus įgyvendinama jaunimo garantijų iniciatyva. Reikalinga įtraukti į visą šį procesą socialinius partnerius, antraip jaunimo garantijų iniciatyva neduos teigiamų rezultatų, atvirkščiai galės netgi duoti neigiamus rezultatus, kad e, tokios iniciatyvos rezultatai bus tik tai trumpalaikiai, o tai tikrai nėra mūsų tikslas. Toliau ponė Jezlovėska kalbėjo apie Erasmus programą, apie e, jaunimą. Mes, aišku, labai remiame e, Erasmus Plus programą, e, kuri yra skirta jaunimo mobilumui skatinti, tačiau taip pat reikėtų E, pažvelgti į šį klausimą iš abiejų pusių. Visų pirma, jaunimas e, keliaudamas įgyja įgūdžių, tačiau tuo pat metu neturėtumėm taip neigiamai atsiliepti apie darbuotojų judėjimą ir apie protų nutekėjimą. Kai situacija pietų Europos šalyse, pavyzdžiui, Ispanija pagerės, e, darbuotojai sugrįž. Juk negalime būti taip e, pesimistiškai būti nusiteikę. E, pagerėjus makroekonominiams e, sąlygoms, atsiradus naudoms, naujoms darbo vietoms, mums pavyks pritraukti kvalifikuotus žmonės ir esame tikrai optimistiškiau nusiteikę nei jūs. O dėl socialinio dialogo atsakys mano kolegos, tai mums taip pat svarbus klausimas, ėmėmės įvairių iniciatyvų. Uh, E, kurias ketiname įgyvendinti kartu. Pirmininkė, ačiū. Dabar jums teko atsakyti pačius sudėtingiausius klausimus. Na, galbūt ir sunku atsakyti, tačiau įmanoma. Dėl stebėsanos. E tuk parengtos ataskaitos tikrai atskleidžia tam tikrus aspektus, dėl kurių verta sunerimti. Taip pat mm, profsąjungos išvelgia tam tikrų problemų susijusių su socialiniu dialogu Europos Sąjungoje. Jeigu pažvelgsite į mūsų darbų programą 2012-2014 metams, matysite, kad tai yra vienas iš klausimų, kuriuo atžvilgiu ketiname dirbti aktyviau. E, tačiau reikia imtis tokius žingsnius po žingsnio. E, požiūrio, imtis visų pirma jaunimo, po to ekonominės valdysenos. Ir tai yra toks palaipsnis procesas ir šiuo atžvilgiu aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegos. Ketvirtoji ir paskutinė ataskaita jau yra parengta. Ir profsąjungos sakė, kad uh, Mes tikrai neketiname dalyvauti trijų greičių e, Europoje, kur tam tikri sprendimai tvirtinami, kiti ne, vėliau jie yra įgyvendinami tam tikrose valstybėse narėse, o kitos ne. E, ne Ir yra šalių, kuriuose visiškai nieko nevyksta, nepaisant to, kad yra patvirtintas pagrindų sprendimas. Būtent dėl tos priežasties mes ir mm, priėmėme sprendimą dėl tam tikros monitoringo programos. Jeigu tam tikros šalis susiduria su problemomis, mes e, organizuosime vizitus į tą šalį, bendrausime su socialiniais partneriais, kad būtų identifikuotos problemos. Pirmininkė, jūs teisingai pastebėjote dėl gebėjimų formavimo dėrybos dėl ekonominės valdysenos e, baigsis. E, ir aišku, dėrybos yra e, sudėtingos. Ir įtakoja taip pat ir socialinį dialogą. Komisija yra parengusi ataskaitą ir um, tai tik tai patvirtina tai, ką jūs pasakėte apie e, šalis, kurios pasirodė ekonominėje krizėje geriau būtent dėl e, ten esančio socialinio dialogo. E, žinome, kokios egzistuoja problemos susijusios su tuo ir bandysime jas spręsti, vadovaujantis sukaupta informacija. Bus imtasi žingsnių ir jau yra gyvendinama visa eilė iniciatyvų, kurios duoda rezultatų. Pro... Pavyzdžiui, buvo, yra organizuojamos neformalios diskusijos, kurios leidžia mums sutepti visą mechanizmą ir ieškoti sprendimų. Dėl protų nutekėjimo e, profsąjungos e, bando atkreipti dėmesį visus pavojus, kurie kyla dėl protų nutekėjimo. labai reikėtų atsargiai naudoti terminus. Pavyzdžiui, mes įvertiname situaciją Baltijos šalyse, kur yra mažinamos išlaidos viešuosiuose sektoriuose, sveikatos priežiūrai. Žiūrėjome į, kok, į tai, šaly, kokia yra situacija šalyse, kur didžiausias yra mirtingumas. Taip pat, aišku, trejato dedamos pastangomis yra e, sumažintos valstybių narių įsiskolinimas, tačiau tai padaryta kokia sąskaita, kokia kaina. Dabar atrodo, kad e, kai kuriuose šalyse pritaikytas e, taupimo priemonės ir politiką reikėtų keisti. O dėl profsąjungų, tai galiu sakyti, kad mūsų e, delegacija yra sudaryta iš jaunų žmonių, mes akcentuojame švietimo kokybę, e, akcentuojame kokybės aspektą, e, taip pat ir kalbant apie jaunimo garantijų iniciatyvą, kuri mums yra labai svarbi. Toliau dėsime visas, visas pastangas, kad būtų pasiektas, pasiekta lygybės hartija. Įmonės e, turi įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą su, su tam tikromis sąlygomis. E, neužtenka vien sakyti, kad įmonė gaus pinigus e, šešių, tarkim, mėnesių laikotarpiu vien dėl to, kad įgauna jaunimą, įdarbina jaunimą. E, sklando įvairių e, gandų apie tai, kad e, komisija ketina imtis tam tikrų iniciatyvų. O mes, kaip socialiniai partneriai, pasakėme, kad remiame jaunimo garantijų iniciatyvą, tačiau ji yra specifinė. Ir sakėme, kad dėl jų reikia organizuotas atskiras dėrybas. Pirmininkė, Aš mm, tam tikrą informaciją sugavusi iš socialinių partnerių dėl galimų problemų. Pirmininkė, jūs kalbate problemas, bet man atrodo, kad problemų nėra. Kai dėrėjomės dėl pagrindų programos, buvo protinga spręsti e, švietimo klausimą. E, kalbėjome apie stažuotės, apie pameistrystę. Ir darbuotojams buvo aišku, kad na, tokius klausimus būtent reikia spręsti per pagrindų programą. E, mūsų nuomonė su ETUK išsiskyrė ir galiausiai buvo priimtas sprendimas, kad e, mes pasiliekame savo galimybę imtis veiksmų tada, kai komisija pateiks pasiūlymą. Taigi kol kas e, lauksime e, komisijos pasiūlymo. Mes susisiekėme su komisijos atstovais ir pasakėme, kad turime skirtingų nuomonių, kaip spręsti problemas ir ketiname prie šio klausimo sugrįžti vėliau, kai jau bus pradėtas teisėkuros procesas. Ačiū už pateiktus komentarus ir Norėčiau atkreipti į dėmesį tai, ką pasakė ponia Kostelo. Norėčiau pritarti tam, ką jį pasakė. ES diskusijos yra įdomios, tačiau nebe iššūkio. Visų pirma, įsiaiškinkite, kas turėtų būti daroma ES lygmeniu, o kas nacionaliniu lygmeniu. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, ponia Viešavečka sakė, kad turi abejonių dėl jaunimo garantijų iniciatyvos, dėl to, kaip um, plėtojusi diskusijos. Manau, kad yra painiojami terminai. Mes kalbame apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, kuri buvo inicijuota ES lygmeniu. Ir um, yra pagal šią iniciatyvą yra numatyta konkreti suma, E, ir pagal ES biudžetą, e, kurią papildys Europos investicinio banko lėšos. Taigi iš europinės perspektyvos mes matome, kad buvo priimtas labai ryštingas sprendimas Mes e, dabar jau kalbame apie 40 milijardų eurų, e, įskaitant ir Europos investicinio banko sumas. Ir atrodo, kad tiek parlamentas, tiek valstybės narės yra nusprendusios imti veiksmų. Dabar dėl Europos jaunimo garantijų. Tai kalbame apie tarybos rekomendacijas, kurios buvo patvirtintos EPSCO taryboje. Šiame kontekste Valstybės narės yra raginamos imtis veiksmų, kur, priemonių, kurios gali būti labai plačios, plačiai apibrėžtos, tai galėtų būti ir pameistrystės galimybės, e, tai gali būti ir aktyvios darbo rinkos programos, paskatos dar, darbuotojams pas, e, stamdyti jaunus asmenis, tai gali būti įvairios priemonės. Rekomendacijose pateikiami pavyzdžiai. Dabar dėl jaunimo garantijų nacionalinių lygmenių. Tai galiu sakyti, kad Europoje yra didžiulė įvairovė. Europos jaunimo garantijos yra reikalingos e, ir Vokietijoje, kur nedarbo e, lygis tarp jaunimo yra 8 procentai, tu tarpu Ispanijoje e, itin didelis nedarbo lygis, kuris turi kelia sisteminę riziką visuomeniai ir pramoniai. ES lygmenio e, yra siūlomi įvairūs sprendimai, kaip įrodo Europos garantijų pavyzdys. Nacionaliniu lygmeniu reikia diskutuoti dėl e, jaunimo garantijų, kad būtų e, sprendžiami aktualiausiai šaliai klausimai, atsižvelgiant į situaciją vietos darbo rinkoje. Kitas dalykas yra judumas bei proto nutekėjimas. Business Europe pasisako už judumą apskritai. E, labai svarbu, kad būtų pasiekti kuo didesni judumo lygiai darbo rinkoje. Šiandieną 3 procentai piliečių e, juda o judumas būtų naudingas tiek e, mūsų darbo e, rinkoms, tiek e, paprastiems žmonėms. Šiandieną darbo rinkose yra mm, vakuojančių 2 milijonai darbo vietų ir judumas galėtų išspręsti šias problemas. Dėl to priverstinio judumo. Man atrodo, mes neturėtumėm numatyti sąsajos tarp su ES teisės aktą, nes tai nebus sprendimas. E, šalis, e, žmonės, kurie palieka e, savo gimtają šalį, taip elgesi dėl to, kad neranda tenai darbo vietos, o ne dėl kažkokio ES teisės akto. Ir tai yra, nėra nuolatinis procesas. Taip pat mes turėtumėm išvelgti visame šiame procese naudą žmogui, kuris galbūt, pavyzdžiui, išmoksta naują gyven... kalbą susipažįsta su kitos šalies kultūra, Dabar dėl protų nutikėjimo e, šalis, e, kurios tikrai susiduria su didelėmis problemomis darbo rinkose, turėtų pradėti kalbėti apie tai, kaip reikėtų sušvelninti e, protų nutikėjimų problemą. Ir Šis klausimas galėtų būti sprendžiamas ir ES lygmeniu, tačiau geriausiai sprendimo ieškoti nacionaliniu lygmeniu. Dėl socialinio dialogo norėčiau pabrėžti du dalykus. Visų pirma, e, kuo socialinis e, dialogas yra naudingas. E, naudingas e, tuo, kad e, sukelia pasitikėjimą. Taip pat žinome, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, kur yra šalių, kur socialinis dialogas yra autonomiškas Ir Skandinavijos šalyse socialinis dialogas yra sėkmingesnis, todėl kad e, valdžios institucijos e, pritarė tam, kad e, kalbant apie darbo rinkos klausimus, socialiniai partneriai turi tam, tikrus, tam tikras kompetencijas ir galimybės rasti sprendimus. Kitose šalyse valdžios institucijų vaidmuo darbo rinkoje yra daug svarbesnis nei kitose. Šiandieną mes gyvename globaliame pasaulyje ir um, socialinis dialogas yra veiksmingas tada, kai socialiniai partneriai lengvai prisitaiko prie pokyčių. Uh, tai yra, jie yra pasirengę aptarinėti uh, sistemas, jų kaštus, įmonių konkurencingumą, taip pat e, ir tai, kad reikia gerinti darbuotojų konkur... E, įgūdžius, kad jie atremtų kitų šalių e, konkurenciją. Taigi aš manau, kad prisitaikymas prie pokyčių yra tas sėkmingo socialinio dialogo raktas. Ačiū, ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Labai svarbu, kad yra organizuojami debatai dėl jūsų darbų rezultatų. Na, dėl kitų klausimų reikės dar palaukti, kokia bus pažanga. Ir tikrai aš galiu pasisakyti už socialinių partnerių mm, autonomiškumą E, pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kas buvo pasiekta dėl darbo laiko direktyvos. E, matau, kad tikrai e, reikia pasinaudoti informaciją, kurią pateikė mūsų socialiniai partneriai. Norėčiau palinkėti Jums gerų atostogų ir pasimatysime rugsėjo penktą dieną.